have told you I have my opinion, which I think is for the same. Oh, sorry. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf die heutige. Labas, laba diena, kolegos. Pradėkime posėdį. Turite visi darbo tvarkę. Ar kas nors nori padaryti pakeitimų? Ne. Tuomet darbo tvarkė patvirtinta. Mūsų posėdis yra transliuojamas. Na ir aišku, yra vertimas į atitinkamas kalbas. Ir taip pat šis posėdis yra viešas, ne tik transliuojamas. Dabar trečiasis klausimas yra sausio 9 dienos, 20-21 sausio, 22 ir 23 sausio posėdžio protokolo tvirtinimas. Ar kas nors siūlo pakeisti protokolus? Ne. Tuomet protokolai patvirtinti. Toliau ketvirtasis klausimas. Čia kalbame apie klausimus susijusius su audito rūmų nauja nare, naujų nariu. Mūsų pranešė yra Ajala Sender. Noriu padėkoti ponui Oskarui Herksui. Kadangi turime nemažai žmonių, tai turiu pasakyti. Mes turime užtikrinti, kad viskas būtų daroma pagal taisyklės, tačiau manau, kad vis tiek reikėtų surenkti trumpą diskusiją ir pirmiausia paprašysiu Jūs prisistatyti, mes Jums esame pasiuntę klausimų raštu, prašome juos atsakyti ir dabar prašom pirmiausia tarti žodį Jums. Pone pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, norėčiau pradėti savo prisistatymą angliškai, o po to atsakysiu jūsų klausimus savo gimtają kalbą, vokiečių kalbą, kad galėčiau tiksliau į juos atsakyti. Ačiū už galimybę prisistatyti jūsų komitete, biudžeto kontrolės komitete ryšim su to, kad aš esu nominuotas tapti Europos audito rūmų nariu. Pirmoji tema būtų mano auditavimo patirtis. Daugiau kaip 22 metus dirbau Austrijos audito rūmose ir aktyviai atlikau daugiau kaip 100 auditų. Šie Auditai buvo susijęs su federalinės ir valstybės valdžios administracija, tai yra e, energija, transportu, aplinka, žemės ūkiu, moksliniais tyrimais, ekonominės susivijomis, užimtumo reikalais, taip pat valstybinių įmonių auditą, pavyzdžiui, Austrijos nacionalinio banko arba Australijos transliavimo e, televizijos korporacijos auditą. Per šios auditus norėčiau, šių auditų norėčiau pabrėžti tuos, kurie yra susijęs su viešaisiais finansais, investicijomis ir rizikos valdymu. Man atrodo, kad audito poveikio efektas nėra svarbiausių kriterijų laikymasis, bet uh, tam tikrų priemonių gerinant veiklą po audito, siekiant kuo geriau uh, panaudoti mokesčių mokėtojų lėšas. Ir toliau e, dirbti šioje srityje būtų mano e, svarbiausias tikslas kaip audito rūmų nario. Antra, ES finansinis valdymas. būdamas ES finansų skyriaus vadovų, aš intensyviai dirbau su ES klausimais. Ir mano pastangų dėka man pavyko e, ženkliai prisidėti prie kokybės pat, užtikrinimo e, Austrijoje, valdant ES lėšas, ypač bendrojo valdymo srityje. Tuo pat metu prisidant prie Europos audito rūmų veiklos ir jo veiklos efektyvumo Austrijoje atliekant auditus, atsižvelgiant į naujas priemonės stiprinant e, ekonominę ir fiskalinę ES priežiūrą, nacionalinio audito institucijų veiklos e, e, koordinavimas su Europos audito rūmais sudaro naują dimensiją ir tai yra naujas iššūkis. Man atrodo, kad toks e, koordinavimo bendradarbiavimas mano darbą audito rūmose padarys gana svarbiu. Be to, mano nuomonė, Europos audito rūmai turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad reikia vykdyti daugiau į veiklos rezultatus nukreiptų auditų. Toks įstikinimas pagristas mano patirtimi, kuomet e, rezultatai leidžia efektyviau ir veiksmingiau naudoti viešasias lėšas. Dėl to politikos e, kuriejai, tokie kaip Europos parlamentas ir biudžeto kontrolės komitetas, viena vertus ateityje turėtų gauti duomenis apie ES e, lėšų panaudojimo efektyvumą. Kita vertus, e, jis turėtų gauti apčiopiamas rekomendacijas, kaip pagerinti tą efektyvumą. Ir aš galiu pasiremti čia savo patirtimi iš bendradarbiavimo su federaliniu ir e, žemių parlamentais. Trečia tema, kurią norėčiau paliesti, tai būtų nepriklausomumas. Auditorumų darbuotojai turi rodyti pavyzdį ir be jokios abejonės atitikti nepriklausomumo, nešališkumo ir integralumo kriterijus tam, kad būtų galima užtikrinti visuomenės pasitikėjimą dėl e, jo nepriklausomumo ir profesionalizmo audito metu. Pagal pagrindinius tarptautinius e, audito principus, aš vykdamas visas savo funkcijas nuosakliai e, dirbau pagal savo įsitikinimus ir e, vykdydamas auditoriaus užduotis e, įrodžiau, kad galiu būti nepriklausomas e, vykdant e, jautrias užduotis. Taigi, aš pristatau save kaip nepriklausomą kandidatą su pakankamu išslavimu, tinkamomis kvalifikacijomis ir tinkama e, viešojo auditavimo patirtimi. Mano karjeroje aš e, dirbau audito srityje, gerinant viešasias e, sistemas taip pat ir aš tikrai norėčiau dirbti toliau šį darbą europinių lygmenių tam, kad būtų galima pagerinti, sustiprinti artimą bendradarbiavimą tarp Europos audito rūmų ir Europos parlamento ir, ir ypač biudžeto kontrolės komiteto. Ačiū pirmininkė. Ja, vielen Dank, Herr Herrich, für Ihre Vorstellung. Ačiū už šį prisistatymą. Dabar paprašysiu pranešėją tarti jos žodį prieš suteikiant žodį frakcijų atstovams. Prašom. Sí, gracias, señor presidente. Sí. Eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau pasveikinti poną Heriką, Heriks, Austrijos kandidatą į ES audito rūmus. Turiu pasakyti, kad e, jūsų gyvenimo aprašymas iš tikrųjų yra pavyzdinis ir puikiai atsispindi jūsų nuveikti darbai e, audito e, srityje e, Austrijoje. Ir kartu labai įdomu buvo išgirsti jūsų žodžius apie nuolat palaikomą dialogą su Austrijos parlamentu kartu e, federaliniu lygiu ir kartu vietos lygiais. Ir aš norėčiau tą progą jūsų paklausti. Jūs e, taip e, minit vieną labai įdomų dalyką atsakymuose į klausimus. Ar nemanot, kad audito rūmų programa galėtų būti labiau siejama su Europos parlamento politinių darbų programa. Tai iš tikrųjų mus domintų, kadangi tokiu būdu mes galėtume pasiekti didesnį veiksmingumą, audito veiksmingumą kartu. Nes kai, kurie, e, kai kurios e, audito rūmų, e, kai kurie pranešimai šiaip jau pasirodo kartais per vėlai ar ne visai tiesiog atspindi mūsų politinės nuostatas. Tad mano klausimas toks ar atsižvelgiant į šią, šias aplinkybės. Taip, suprantama, kad audito rūmai turėtų būti nepriklausomi, tačiau galbūt jūs įsivaizduojat, kad e, audito rūmai galėtų glaudžiau dirbti su Europos parlamentu ir kartu at, o, labiau orientuotųsi į Europos parlamento politinės tam tikras nuostatas. Vienas dalykas. Kitas dalykas jūs minėjot ir kartu jūsų gyvenimo aprašyme atsispindi e, vėlgi e, darbas, e, kurį jūs nuveikėt kartu atsižvelgiant į Europos audito rūmų atliekamus auditus. Tai pabrėžiat bendradarbiavimo svarbą, bendradarbiavimo reikia. E, bankų valdymo mechanizmas, kartu e, pabrėžiat, kad e, reikia glaudžiau bendradarbiauti tarp nacionalinio auditorumų ir ES auditorumų. Ir tą progą norėčiau paklausti. Taip, Europos audito rūmai e, iš tikrųjų galėtų taip bendradarbiau, bendradarbiaudami su nacionaliniais audito rūmais, e, e, bet kita vertus, gal būtų galima kalbėti apie tam tikrą nacionalinių e, audito rūmų tinklą, kuris vėlgi būtų sustiprintas, bet, bet tarsi tada Europos audito rūmų uh, E, vaidmens kainą. Aš skaičiau jūsų gyvenimo aprašymą, aš tiesiog norėčiau pasitikinti, kad jūs tikrai prisidėsit prie Europos audito rūmų vaidmens sustiprinimo. Dar vienas dalykas, kuris mane domina. E, tiesiog atliekamo audito kontrolės išlaidos ir e, jūs sukaupėt nemažai patirties atlikdamas audita, auditus Austrijoje. O dabar žinom, kad Europos biudžeto lėšos e, mažėja, tačiau vėlgi kontrolė, auditas visada kainuoja. Tai aš norėčiau tiesiog išgirsti jūsų patirtį, kaip jums e, pavykdavo e, tiesiog atlikti auditą Austrijoje, kuris vėlgi pasiteisintų išlaidų, naudos ir išlaidų prasme. Toliau, dar įdomių minčių jūs pateikėt atsakydamas į klausimus dėl bankų mechanizmo e, priežiūros. Jūs e, minėjot e, ir šita, šita prasme yra problema. Asmenys, kurie dirbtų auditorumuose, taip yra minimi, tai yra ar ką jūs turit galvoj, kai minėdam, minit apie tam tikrų asmenų darbą audito rūmose, tačiau jų neties, tai yra netiesioginį pavaldumą e, audito rūmumos, rūmams ar Europos parlamentui. Tai kaip šitą reikėtų suprasti? Ar čia jūs turit grinai institucinius santykius? Dar vienas dalykas. Dėl audito rūmų Austrijoje jūs paminėjot tam tikrus auditus, kurie vėlgi buvo atlikti per dešimt mėnesių ir būtų įdomu išgirsti, kaip jums pavyko įtvirtinti pusiausvyrą tarp žmonių išteklių, žmonių, kuriais jūs rėmėtės atlikdami auditą ir audito veiksmingumo rezultatų šiaip jau juk paprastai vyksta atleidinėjami žmonės, bet kita vertus jiems numatoma e, kartais daugiau darbų. Norėčiau išgirsti jūsų atsakymą. Pirmininkas. Labai ačiū. Dabar aš siūlau vėlgi suteikti žodį keliems, e, keliems e, kalbėtojams ir iš karto tada išgirsim keletą, keletą klausimų. Uh, P atstovė. Ačiū. Taip, iš tikrųjų, mes dabar e, išgirdom e, kandidatą į auditorumus, kuri, kuris yra sukaupęs e, didžiulį, didžiulę patirtį dirbdamas savo, e, savo e, šalyje. Na, o dabar e, dėl bendradarbiavimo. Tai gal šiaip jau turėtume tam tikrų minčių, e, kaip mes labiau e, galėtume intensi, suintensyvinti savo darbą ir kartu padėtume jums, audito rūmams, e, tiesiog nu, atkreipti dėmesį į tam tikrus aktualius dalykus. Čia jau buvo pasakyta, kad tam, tikros, e, tam tikri audito pranešimai pasirodo gana vėlai dėl įvairiausių biurokratinių kliūčių ir dėl to tikrai kyla nemažai frustracija, frustracijos. Na, o dabar e, dirbdamas e, Austrijos e, audito rūmose jūs e, šiaip jau e, susitikinėjot su e, Europos audito e, rūmų atstovais. Ačiū. Tad toliau ponas Mulderis. Ačiū, ponė pirmininkė. Kandidatas jau e, tiesiog išsakė, kad turi tikrai e, įspūdingos patirties dirbdamas Austrijos audito rūmuose. O aš turiu, turiu bendro pobūdžio pas, pastabą. Taip, dabar pateikiama, pateikiamos e, Europos audito rūmų e, pateikiami pranešimai ir po to, į kuriuos atkreipiamas dėmesys į biudžeto lėšų e, vykdymą, tam tikri procentai minimi. Parlamentas e, šiaip jau ne visada būna patenkintas, tačiau Europos parlamentas pasikliauna, pasikliauja Europos audito išvadomis, kai paklaidos būna nedidesnės negu 2 procentai. Praėjusiais metais mums pavyko, pavykti, pavyko pasiekti šitų 2 procentų tik priartėjom prie jų. Ir noriu paklausti, ar 2 procentai tai yra realistiškas skaičius. Klausimas toks, ar tokia jūsų prielaida iš tikrųjų realistiška. Turiu galvoje jūsų kartu atsakymus e, raštu, e, reikia atsižvelgti kartu į audito e, išlaidas ir, ir apie duodamą naudą, bet jūs vėlgi minit 2 procentus, tai ar iš tikrųjų turint dabartinės struktūras audito, ar įmanoma pasiekti tokio rezultato 2 procentų? Kitas klausimas. Tai irgi labai svarbus parlamentui kalbant apie valdymą, tai man, lėšų valdymą, tai e, valstybėse narėse trūksta tiesiog atsakomybės. Valstybės narės irgi turėtų būti atskaitingos ir todėl parlamentas ir norėtų, kad tinkamų politinių lygių būtų daromi tam tikri pareiškimai, tai yra pranešimai apie tai, kad valstybėse narėse uh, ES e biudžeto lėšos panaudojamos tinkamai e, šiaip jau yra tam tikros ir kritikos, e, iš, ypač iš tų valstybių narių, kurios yra susiorganizavusios federal, federalinių principų. Ir tad klausimas būtų toks, ar tikrai įmanoma būtų, kad valstybės narės galėtų pateikti tokį mm, ES biudžeto lėšų įvykdymo pareiškimą. Ačiū Janai, toliau Marta Andriasen. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi norėčiau pirmiausia pasveikinti e, kandidatą, e, turinti tokią įspūdingą patirtį. Tai netaip ne, ne dažnai būna, labai svarbu, kad auditorumų rūmų nariai tikrai būtų štai tokie žmonės, jeigu mes tikrai norim pagerinti ES finansų padėtį. Jūs minėjot, kad e, jums rūpi ne vien tik tai lėšų panaudojimo teisingumas, tačiau kartu jūs suinteresuotas ir tuo, e, kad tos programos, kurios įgyvendinamos mokesčių mokėtojų pinigais, tikrai duotų rezultatų. Jūs žinot, kad turbūt, kad e, Europos audito rūmai ne, nepateikė nepateikė e, vėlgi pranešimų apie ES lėšų e, panaudojimo veiksmingumo per 19 metų ir teisėtumo. Tai klausimas būtų toks, kaip mes tada galėtume tiesiog padaryti kokybinį šuolį šitą linkme, kad galėtume įvertinti įgyventinamas programas kokybės prasme. Ponas Ehrenhauser, labai ačiū. Gal komitete aš esu atsakingas už nepatogių klausimų pateikimą. Nepriklausomumas yra vienas iš svarbiausių e, reikalavimų, kriterijų ir Austrijoje žiniasklaidoje, laikraščiuose žurnaluose yra daug įvairių straipsnių paskelbtų, jūs tikriausiai žinote, apie ką jūs rašoma, aš komiteto nariams trumpai pristatysiu. E, Michel Špindlegė yra Austrijos konservatorių partijos e, atstovas ir finansų ministras ir dabar jisai yra labai kritikuojamas netgi savo partiečių. Uh, po e, rinkimų į Europos parlamentą, kurie e, OVP šiai partijai gali būti nesėkmingi, jis gali prarasti savo e, postą. Žiniasklaida sako, kad jis norėtų perimti pareigas iš komisijos nario Dehan. Ir jo žmona taip pat nori atvykti į Europos centrą. ir dabar sakoma, kad jo žmona dirbtų jau kabinete ir kad vyktų tam tikri mainai. Dabar sakoma, kad tarsi viskas ir susitarta dėl visko tyliai. Atrodo, kad čia kažkokie išgalvojimai, bet kas susipažinę su Austrijos politika žino, kad šalis maža ir tikrai galima įvairiausių susitarimų pasiekti. Galbūt galėčiau dėl to paklausti jūsų kai ko. Pirmiausia, uh, Jūs esate Michelio Špindlegerio draugas e, finansų ministro. A jeigu tai yra tiesa, jeigu jisai e, pradėtų dirbti komisijos nariu, ar jūs jo veiklą tirtumėte? Toliau, kaip dėl ponios Špindleger Kokia yra jūsų pozicija? Trečias klausimas. Austrijos parlamente jūsų klausimai nevyko, ar tai tiesa? Ir toliau, ar nėra kitų kandidatų į šitą pareigybę? Ar jūs žinote, ar buvo kitų kandidatų į auditorumų narius? E, gana nemažai klausimų pateikta. Ponas Bermanas dar užsisakė, užsirašė kalbėti. Taigi, prašom. Norėčiau paklausti jūsų kai ko. Austrijos auditorumai, ar jie rezultatų auditą atlieka, ne tik finansinį auditą, pavyzdžiui, E, ar vertinama vyriausybės politika, jos veiksmingumas jūsų šalyje. Jūs aišku žinote, kad Europos audito rūmų Europos parlamentas prašė atlikti rezultato auditą ir finansinį auditą. Ir man, kaip ir daugeliu kitų, atrodo, kad Europos audito rūmams ne, sudėtinga uh, atlikti šią užduotį įvairiose politikos srityse. E, kaip jūsų nuomonė, ko reikėtų audito rūmams, kad galėtų jie šią užduotį patenkinamai įvykdyti? Kokia jūsų nuomonė? Ir e, kaip jūs galėtumėte e, panalizuoti tą problemą? Ačiū. Taip pat nemažai klausimus pateikta dar ponia Grislė kartą. E, e, aš žinau, kad Austrijos spauda yra labai lanksti, kai e, jau kalbėsime apie įvairius rašinius. Žinau tą istoriją apie finansų ministro žmoną. Ir žinau, kas vyksta auditorumuose. Problema yra ta, kad labai sunku atsikratyti gandų, bet gal jūs bent jau galėtumėte e, pasakyti, ką jūs galvojate apie šią padėtį iš Austrijos pozicijos žiūrint. E, tikrai atrodo posėdis įdomus ir labai įdomu išklausyti bus jūsų atsakymus. Pirmininkė ponios ir ponai. Jūs tikrai mano gyvenimo nepalengvinote, labai daug klausimų pateikta, bet aš pabandysiu, kaip galima išsameu juos atsakyti. Pradėsiu nuo pranešėjos klausimų apie audito rūmų programą ir parlamento politinę programą. Manau, svarbu yra pradėti nuo prielaidos, kad, kalbant apskritai, E, audito e, rūmai, bet kurioje šalyje ir Europos audito rūmai turi mm, atlikti atinkamas užduotis ir e, sutartyje yra audito rūmų apibrieštos, apibriešti uždaviniai ir parlamento bei audito rūmų veikla turėtų papildyti vieną kitą, užtikrinant deramą biudžeto įgyvendinimą. Aišku, ir mūsų kaip auditorių darbas nėra veltis į politiką ar priimti politinius sprendimus, tačiau užtikrinti, kad įgyvendinimas atitiktų politinius tikslus. Manau, kad tą galima padaryti labai gerai. Aišku, reikia tam, e, tam tikrų iš ankstinių sąlygų. Pirmiausiai, e, tikslai turi būti apibriežti ir jeigu jų nėra, Mums reikia užtikrinti, kad būtų tam tikri e, atskaitos taškai, pagal ką būtų galima vertinti. Austrijoje e, reikia užtikrinama, kad tai kažkur kitur e, turi būti daroma arba jeigu mes neturime pakankamai atskaitos taško, mes lyginame save su kitomis šalimis. Ir atliekant patikras, rengiant atas, ataskaitas. Reikia galvoti ne tik apie ataskaitų kokybę, bet ir apie aktualius dalykus. Ir tai yra susijęs su jūsų darbu. Svarbu nevėluoti, nes jeigu politiniai sprendimai e, priimti, tai e, tos ataskaitos pranešimai ne, ne duos naudos. Norėčiau savo patirties pakalbėti dėl finansinių institucijų e, E, priežios mes pateikėme labai daug kritinių esminių rekomendacijų, o tikslas buvo toks. Tuo metu ką tik buvo e, buvo pasiūlytas įstatymo projektas ir mes norėjome sureaguoti greitai. Mes e, gal per devynis mėnesius parengėme savo ataskaitą ir pateikėme nacionaliniai tarybai. Mūsų rekomendacijos atsispindėjo uh, E, pasiūlymai, kaip galima pakeisti teisės aktus ir man atrodo, kad tai yra ideali situacija. Mes turėtume visuomet siekti užtikrinti kokybę, pateikti kokybiškas rekomendacijas, padėti parlamento nariams, bet taip pat e, reikia siekti padaryti tą laiku. Buvo kalbama apie bankus, apie bendradarbiavimą su kontrolės institucijomis e, ir audito rūmais e, apie tinklo sukūrimą. Taip pat jūs minėjote sąnaudų kontrolę. Dėl kontrolės ir bendradarbiavimo apskritai norėčiau pasakyti, kad aš esu tikras, jog e, e, priežiūra vieša sąskaitų negali apsiriboti sienomis. Mums reikia finansinių įstaigų prižiūrėtojų tinklo ir tai turėtų būti supranacionaliniu mastu ES e, lygmeniu, paskui turėtume kalbėti apie žemės nacionalinį ir regioninį lygmenį. Ir e, tie uždaviniai turėtų apimti ir audito institucijas. Tokiu būdu mes užsitikrinsime savo pačių darbo veiksmingumą, e, kai tikriname kitus, taip pat turėtume galvoti, kaip užtikrinti geriausius rezultatus su mažiausiamis sąnaudomis. Yra daugybė būdų, kaip tą pasiekti, reikia kai ką patobulinti. Ir aš galiu kai ką paaiškinti plačiau, pavyzdžiui, bendras išteklių valdymas. Jūs minėjote tai. Europos stabilumo mechanizmas, mano nuomonė, yra pavyzdys, e, kuris rodo, kaip geras bendarbiavimas pasiteisina. Uh, Ponios ir ponai, jūs žinote, kad krizė labai e, smarkiai paveikė e, valstybės narės, ekonomika, finansai nukentėjo. Kaip žinia, 700 milijardų eurų yra skirta. Ir valstybės narės turėjo tuos išteklius įnešti, tai yra valstybinio įnašai ir mokesčių mokėtojai galiausiai turėjo prisimti to naštą, o sutartyse nebuvo numatyta e, nuostatų atitinkamų ir valst... viešos kontrolės nebuvo numatyta, vieša kontrolė nebuvo numatyta, viešojo sektoriaus kontrolė nebuvo numatyta tik privataus sektorius. Uh, Austrijos audito institucija ėmėsi veiksmų ir mes e, bendravome su vokiečiais šioje srityje. Aš apie tai kalbėjau pradžioje. Mes e, daugiau atveju bandome pateikti pasiūlymų, bandome e, padidinti pasiūlymų skaičių. Pavyzdžiui, reikėtų penkių narių audito valdybą, kuri prižiūrėtų sistemą, ją turėtų sudaryti audito rūmų ir aukščiausiųjų uh, E, kontrolės įstaigų ar audito įstaigų valstybių narių atstovai. Mes kol kas dar nepasiekėme savo visų tikslų, žinome, kad yra ir trūkumų e, valdybų. Mes teikėme savo pasiūlymus valdyboms, pavyzdžiui, savo darbe, ne parlamentui reikia, kad Euro, nacionaliniai ir Europos parlamentas gautų informaciją, tačiau mes pradėjome nuo nulio ir tikrai pasiekėme labai daug. Manau, kad visi turėtume pasistengti, kad sistema dar pagerėtų. Dėl sąnaudų kontrolės tai yra susijęs su veiksmingumu. Sąnaudas e, visuomet šis klausimas iškyla, kai kalbame apie veiksmingumą. Esu tikras, kad e, brangesni auditai, daugiau auditorių nėra e, teisingas kelias į priekį. Kaip žinia, e, mes kalbame apie tam tikrą kreivę, kur e, klaidų lygis yra žemas ir jeigu sąnaudos yra aukštos, tai mes turime vis daugiau lėšų skirti klaidoms šalinti. Mes turime užtikrinti naudos ir sąnaudų deramą pusiausvyrą visuomet tą ir bandome pasiekti. Dabar nepateiksiu Jums galutinio atsakymą, man atrodo, reikia galbūt apie kiekvieną atvejį atskirai. Kitas klausimas. Aš jau tarsi užbėgau pats savo už akių. Kiekvieno cento kontrolė, aš nemanau, kad tai yra svarbu. Man atrodo, jog audito E, veikla yra sisteminės patikros. Reikia vertinti rezultatus ir žiūrėti, ar yra taisyk, aiškios taisyklės ar kontrolės priemonės egzistuoja, ar skaidri atskaitomybė sistema. Ar uh, laikomasi atskaitomybės reikalavimų ir jeigu tas padaryta, jeigu įvertinama, kokie yra trūkumai, kurie mums svarbus, tada svarbu pasigilinti ir atidžiau panagrinėti ir pasižiūrėti, iš kur atsiranda problemos ir kokiu priemonių reikia pagerinti padėčiai. Bet jeigu kalbėsime apie klaidų lygį, kaip sakiau, yra neįmanoma visko pašalinti galbūt e, kažkas auditorius e, tikrins kiekvieną kitą auditorių, bet e, tai nėra jau veiksminga veikla. Europos stabilumo mechanizmas. Manau, kad jau pakalbėjau apie tai, bet dar papildysiu gerbiamą pranešėją savo pasisakymą. Taip, yra problemų. Europos audito rūmų atstovai yra uh, saistomi prievalės e, pateikti ataskaitas Europos e, parlamentui. Europos stabilo mechanizmo sistema yra šiek tiek kitokia. E, kaip sakiau, valdybai yra įteikiama ataskaita ir paskui valdyba pati apsisprendžia, kada ir kaip pateikia tą ataskaitą parlamentui. Tai nėra patenkinamas sprendimas, mes turime to nepamiršti ir aš mielai padirbėčiau šioje srityje, galbūt reikėtų dėrėti su valstybėmis narėmis ir pakeisti Mm, sistemą. Dar buvo klausima apie žmogiškosius išteklius ir deramą lėšų panaudojimą. E, tas klausimas iškyla nuolatos audito rūmose struktūrinė sistema, jeigu pasižiūrėsime į mūsų struktūrą audito rūmų struktūrą. Tai reiškia, kad kas treji ketveri metai yra įvertinama struktūra, gal vėliau dar apie tai pakalbėsiu. Pavyzdžiui, yra žemės ūkio e, skyrius, kuris užsima žemės ūkio reikalais. Mes taip pat e, matome, kad ES vairios priemonės plačiau naudojamos ir mums reikėjo e, papildomą išteklių šiame skyriuje. Taip pat finansų skyrius yra labai svarbus ir mes e, e, paskui atskyrėme žemės ūkį tam, kad e, Austrijoje ir federalinėse dalise būtų galima mm, deramai aptarti ES reikalus ir ES lėšų naudojimą. Parlamentas mums e, suteikė e, naujų visą laiką prievalių, numato įvairių prievalių. Pavyzdžiui, mūsų buvo paprašyta patikrinti savivaldybių e, sąskaitas 24 jos buvo tikrinamos, daugiau kaip 24 tūkstančiai gyventojų ten gyvena ir mes kuriuose gyvena 24 tūkstančiai gyventojų, bet mes paskui pasiekėme kad būtų tikrinamos ir tos savivaldybės, kuriuose gyvena iki 10 tūkstančių, daugiau kaip 10 tūkstančių gyventojų. Ir mes bandome nuolatos pagerinti sistemą. Jūs matėte mano gyvenimo prašymą. Septynerius metus E, dirbau e, audito e, tar, institucijos vidaus audito skyriui ir mes labai daug dirbome. Atlikome vidinę analizę, kiek užtrunka, kol gyvenamos įvairios procedūros ir kaip jas galima būtų anksčiau pradėti taikyti. Tai buvo vidinio audito dalis Mes, jeigu reikalavome kažko iš audituojamųjų, tai patys taip pat turėtume laikytis tam tikrų standartų. Manau, kad atsakiau jūsų klausimus. Pone Grislė, jūs klausėte apie prioritetus darbo ir darbą Europos parlamento ir audito rūmų bendradarbiavimą, kaip galima patobulinti jį. Aš pats savo kėliau tokį klausimą ir šiek tiek apie tai kalbėjau įžanginėje kalboje. Mums reikia daugiau veiklos rezultatų auditų ir Austrijoje apie tai mes daug kalbame. E, daugiausiai atliekame ekonominės veiklos auditus, gal aš grįšiu dar vėliau prie to, bet trumpai galiu pasakyti tik tai, kad audito institucija Austrijoje tvirtina e, federalinių finansų įvykdymą. Visos ministerijos parengė savo metinės ataskaitas ir paskui mes komentuojame, vertiname visas jas apskritai, žiūrime, ar nėra e, nukreipimų nuo pirminio pasiūlymo, turime pasižiūrėti į e, svarbius ekonominius tikslus, taip pat į bendrąjį vaizdą pateikėme savo nuomonę, įvertiname Austrijos skolos būklę ir atskiras politikos e, sritis, kuriuose daug e, lėšų naudojama, pavyzdžiui, socialinė politika, pensijos ir panašiai. Ir tai yra iš esmės kitokia, skirtinga pozicija nuo Europos audito rūmų. Mes e, pagal savo veiklos spaudį turime šiek tiek kitų rakursų į tai žiūrėti, nes mes ne, neturime tokio dalyko kaip patikinimų deklaracija. Jeigu mes e, nustatome trūkumus, egzistuoja tam tikra procedūra, pagal kurią e, jie toliau e, yra tyriami ir ministerijos e, audituojamos struktūros turi m, viską įvertinti, jeigu ne, tai jų vykdymas biudžeto netvirtinamas ir viskas e, turi būti užfiksuota deramoje vietoje. Aš noriu pasakyti, kad jūsų darbe, kas yra svarbu ir kas naudinga, mano nuomonė, tai yra tokie dalykai. Jeigu, pavyzdžiui, jūs iš audito rūmų gaunate patikinimo deklaraciją, tai jūs turite tvirtą pagrindą, kuris numatytas ir sutartyje. Ir audito rūmai atlieka savo darbą labai gerai. Aišku, galima apie kai ką pagalvoti ir mes tikrai pagalvosime. Galime galvoti, ar išvados apie teisingumą ir tikslumą e, yra aiškios, ar reikia, pavyzdžiui, papildomai išanalizuoti ekonominius tam tikrus klausimus. Pavyzdžiui, jeigu pasižiūrėsime į sumas, tai e, ne tik tai žiūrim, ar viskas teisingai įvesta knygose, tai yra e, teisėtumo ir teisingumo e, dalykai, bet aš nežinau, ar tai paaiškina ką nors, nes jeigu nežinia, kam skirtos lėšos ir kas, pas, nežinoma, kam skirtos lėšos ir kas e, pasiekta, ar pavyzdžiui, papildoma vertė sukurta, ar e, E, kažko pasimokyta, ar išlaidos pačios buvo patikrintos. Ir norėčiau akcentuoti kai ką, tai nėra pasirinkimas arba arba. Manau, kad tai yra pusiausviros pakoregavimas. Reikia galvoti daugiau apie rezultatų auditą ir išlaikant tuos gerus dalykus, kurie jau dabar egzistuoja. Manau, kad tai būtų naudinga jūsų darbui. Aš asmeniškai manau, ir e, manau, kad tą daro labai gerai audito rūmai. Tai yra tai, kad audituojamieji subjektai gali išreikšti kritinės pastabas ir mes tokį tikslą e, esame savo nusistatę ir tai yra geras dalykas, nes e, kritika turi būti pagrįsta ir audit autoriai, e, reikšdami kritinės e, pastabas, turi galvoti ir tai, kaip galima pagerinti padėtį. Auditoriai negali žinoti visko, bet jie turėtų pagalvoti, kaip e, geriau panaudoti lėšas, veiksmingiau. Ir tai taip pat yra susijęs su kokybė. Mes turime pagalvoti apie darbo programą, kuri paskelbta 12 rezultatų uh, auditų 8 e, metais, paskui kitais metais jau buvo 25. E, aš šiek tiek kitaip sudėlėčiau akcentus. Mes ne apie kokybę pirmiausia turėtume galvoti, bet apie, ne apie kiekybę, bet apie kokybę, apie galutinį produktą. Koks jisai atkeliauja iki jūsų, ar jums padeda veiksmingiau e, jisai dirbti dėl to delikataus klausimo apie tai, ką auditoriai Austrijoje mano. Sunku labai atsakyti, bet galiu pasakyti, kad mes bendradarbiaujame labai gerai su Europos audito rūmais ir tai atsispindi e, tame, kad kiekvienas auditas, kur mes atsakingi už išlaidas, e, yra mūsų e, E, pa, tarsi patvi, patvirtinamas, mes remiame Europos audito rūmų darbą, mes žiūrime į kaip dirba Europos audito rūmai. Jo pavyzdžiui, mes pamatysime iš jų darbo, kas yra įdomu, kas būtų mums įdomu, ką būtų galima patikrinti. Ir šiaip galiu pasakyti, kad mums labai įdomu pasižiūrėti, kaip dirba auditorumai ir kad e, tai yra puikia, labai aukšto lygio institucija. Dar jūs minėjote kalbėjote apie tai ir aš noriu pasakyti, kad mes ne tik žiūrime, ką daro kolegos audito rūmose, bet mes žiūrime į prioritetinės sritis ir mes atliekame uh, tam tikrą uh, remiamą auditą. Jie, tokie auditai trunka tik tai keletą dienų. Mes siekiame išsiaiškinti padėtį E, tų žmonių, kurie gauna audito rezultatus labui. Pavyzdžiui, jeigu žiūrime, kas, kaip naudojamas žemės ūkiai skirtos lėšas, lyder projektas. Programa audito rūmai Austrijoje žiūrėjo konkrečius produktus. E, pagal mm, imtį mes pasižiūrėjome į finansinės korekcijas, kitus klausimus. Tai labai svarbu, norint įvertinant e, E, metinių ataskaitų teisingumą, patikimumą ir mes e, viską įvertinę paskui paskelbėme ataskaitą. Aš galiu pasakyti, kad Europos audito rūmai yra labai e, vertinami ir mes puikiai bendradarbiaujame su jais ir tai atsispindi mūsų bendrame darbe. Mes uh, Pavyzdžiui, dėl Europos stabilumo mechanizmo dirbame bendrose darbo grupėse. Ir Ir tikrai tas bendradarbiavimas yra puikus. Buvo klausimas apie e, klaidų lygį, ar pavyzdžiui 2 procentai daug ar mažai. Europos parlamentas turi apie tai pagalvoti, kokio norima, kokios ataskaitos, kokio pareiškimo norima 2, nuo 2 iki 5 procentų tarptautinių mastų vertinama, kad tai yra normalu. Šioje srityje mes Austrijoje turėjome pasižiūrėti, tai e, į, į tą žemiausią ribą galima žiūrėti iš dviejų pozicijų. Pirmiausia, koks yra požiūris į auditą, ką mes audituojame. Manau, kad e, reikia žiūrėti tai, ar finansinės lėšos yra didelės, ar jos uh, turi ilgalaikio poveikio biudžeto, jeigu ne, tai tada jas galima atidėti ir jeigu nustatomos klaidos, tai iš tos perspektyvos reikėtų vertinti jas. Jeigu dokumente, kurį analizuoti matai, kad, e, analizuojama tai, kad trūksta parašų arba jeigu viešųjų pirkimų procedūra e, buvo pažeista, mano nuomonė, tai jau yra kiti klausimai. Tada reikia atitinkamai koreguoti tą vertinimo slengstį. Ir e, nauda bei sąnaudos turi būti svarbiausi kriterijai. Ar tai yra daug ar mažai, tie klausimai yra susijęs su mano ką tik minėtas sitimi. Dėl bendro valdymo mes bandome e, daug ką padaryti po įvykio, bandome paskui keisti tuos lenkščius, teikiame papildomus uh, pareiškimus, bet man atrodo, kad reikia žiūrėti iš šaknis, kur yra atliekami mokėjimai, kur e, tvirtinamos išlaidos. Matau, ten reikia daugiausiai žiūrėti, nes po e, įvykio tai išleidžiama daugiau lėšų, negu kad e, jų būtų galima sutaupyti. Reikia veikti deramų laikų, o ne po fakto jau žiūrėti, ką daryti su tomis brangiomis priemonėmis ir tai yra susijęs su bendru valdymu. Dėl atsakomybės manome, kad papildomos e, deklaracijos pareiškimai turėtų būti e, audituojami, kurie audituojami po to nėra labai veiksminga priemonė. Jie patvirtina tam tikrus apskaitos dalykus, bet man atrodo, kad turėtume pirmiausiai galvoti apie naudą ir kaštus. Dabar norėčiau pakalbėti apie išlaidas ir ar išlaidos atitinka programas. Auditorumams kilo problemų dėl įsitumo ir reguliarumo. Tačiau taip, ar reikia mums vertinti ir ekonominę audito pusę? Nemanau, kad vienas dalykas atmeta kitą. Aš pasitikiu auditoriais, aš, jie pakankamai apmokyti, apmokyti, kad galėtų daryti abu dalykus ir dirbant su skirtingomis sistemomis pasiekime skirtingi rezultatai. Nemanau, kad klausimas yra arba arba. Man atrodo, kad reikia pakankamai tinkamai su naudoti tinkamą priemonių mišinį. Jeigu e, gali tikrinti legalumą, teisėtumą, tai gali, jeigu yra problemų, tai gali turėti ir ekonominiams rezultatams įtakos ir vykdant rezultatais pagristą auditą, tai jeigu jie tai, tai turi turėti, gali turėti e, poveikio, tai yra gerai. Ponas Ernhauseris uždavė keturis klausimus. Ar aš esu pono Špindlėgės draugas? Aiškiai atsakysiu. Sutikau poną Špindlėgę du kartus. Vieną kartą per viešą renginį, kai buvo keli tūkstančiai žmonių, e, jis tarp kitų ir mano ranką paspaudė. Aš e, buvau su juo supažintas, apsikeičiau keliais žodžiais. Dabar negalėčiau pasakyti, apie ką mes kalbėjomės, bet tai nebuvo labai reikšminga. Ir antras kartas tai buvo vienas oro uoste. Jis su žmona kuri buvo skyriaus vedėja mano, mano padalinyje, grįžo iš Bonos. Ir ją pasitiko jos vyras ir aš tada e, paspaudžiu jam ranką. Taigi tiek, e, tik tai tai buvo mano susidūrimų gilesnių ne, interesų bendrų mes neturėjome. Ar ponas Špėgelė bus e, e, kabineto narys? Na, kaip matote, aš nusikliai pasirašiau šiam sustikimui ir laikiau tai svarbu. Taigi, jeigu turėsiu jeigu būsiu paskirtas į auditorumus, aš turėčiau užbaigti savo darbą Austrijos auditorumuose. Ir neturėčiau manyti, svarstyti apie kino nors, pavyzdžiui, parlamento sprendimus, prie, kol manęs nepaskyrė audito rūmus. Uh, Daugelis žmonių e, siunčia prašymus e, e, norėdami dirbti pas mane, tačiau aš dar jokių sprendimų apie tai nesu daręs. Kai dėl nacionalinės sistemos Austrijoje, tai aš džiaugiuosi, kad e, Austrijos vyriausybės koalicinės partijos mane nominavo. Aš melai e, patikiau paraišką E, šiam darbui, nes jis mane domina. Kaip žinote, Austrijoje sprendimą turi priimti federalinė Austrijos vyriausybė ir tuomet tą sprendimą turi patvirtinti nacionalinė taryba. O Austrijos nacionalinė taryba patvirtino mano nominaciją, todėl aš e, galiu teikti, kad mano nominaciją rėmė įvairios partijos. Dar buvo ketvirtas klausimas. Nelabai suskaitau, ką čia užsirašiau. Pone Ernhaiseri, gal galite man padėti? Nežinau, ar yra kitų kandidatų, nežinau, kas yra pateikę pareiškimą į šį postą, nežinau, kas tai galėtų būti. Ačiū, pone e, Hericai. Ne vienas mūsų komiteto narys jau šiek tiek nerimauja, nes mes norime pereiti prie tolesnio etapo, tačiau dabar dar turime norinčių kalbėti. Ponas Rubik, ponas Mulderis taip pat. Ponas, prašau, pana Rubik, trumpai. Pone Heriks, noriu pasveikinti Jūs, uh, pateikus savo prisistatymą. Jūs esate labai gerai pasirengęs ir ir aš manau, kad jūs būtumėte vertingas auditorumų narys. Ačiū, ponas Hosimarkakis. Galiu, galiu prisijungti prie pono Rubigo, kadangi jūs esate labai pasirengęs ir esate iškalbingas, tačiau galbūt galėčiau paklausti, ar dėl Austrijos kelbimo užimti šį postą. Ar galite patvirtinti, kad jūsų pirmtakas taip pat buvo nominuotas? Atrodo, kad Austrijos žiniasklaida minėjo tai, kad ponas Špindlegė asmeniškai čia buvo įsikišęs ponas Mulderis. Aš klausiau, ar Austrijoje galima valstybės narės deklaraciją pateikti federaliniu ar žemesniu lygmeniu. Labai ačiū. Valdymo deklaracijos. Noriu paprašyti dabar atsakyti šios klausimus. Taip pat trumpai, kai buvo užduoti klausimai. Pirminkė, ponios ir ponai, iš tikrųjų galiu kalbėti labai trumpai. Pirmoji pasisa pirmąjį pasisakymą man turbūt nereikia komentuoti. Antra, aš nieko nežinau apie jūs minėtą procedūrą. Vienos oficialiajame leidinyje paprastai tokie postai yra, tokie konkursai yra skelbiami ir ten aš pateikiau savo prašymą. Pone Mulderi, tokios deklaracijos nėra teikiamos vietos ar federaliniu lygmeniu. Tokia procedūra Aistrėje šiuo metu netaikoma. Labai ačiū. Ačiū ponia Hericai. Heriksai už e, šį intensyvų pokalbį. pokalbį. Jūs mums atrodėte labai gerai pasirengęs, sprendžiant iš jūsų atsakymų, kaip sakė panas Hatsimarkakis ir kiti. Taigi aš noriu Jums padėkoti. O dabar pereisime prie uždaros posėdžio dalies, todėl tuos e, salėje esančius ponius ir pones, kurie nori dalyvauti svarstant kitos klausimus, prašom atsižvelgti į Ponios ir ponai. Ah ja, okay. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mėly kolegos, perėmame prie kito darbo tvarkės klausimo ir tai yra penktasis klausimas. Noriu pasakyti, kokia yra mūsų slapto balsavimo rezultatas. Komitetas pasisakė už Pauno Heriso paskirimą ir šis rezultatas bus pateiktas plenariniai sesijai. Toliau Europos vystimosi fondas. Pranešėjas yra Janas Mulderis. Ponas Binkstenas yra iš auditorumų, taip pat sveikiname jį tarp mūsų. Dabar prašau paklausti, dabar noriu paklausti pranešėjo, ar jis nori pasakyti, ar iš karto žodis teiksime auditorumams. Ne, pirmiausia, auditorumai, ponas Glinstonas. Ačiū pirmininkė. Tiesą sakant, neturiu ypatingų komentarų. Manau, kad apskritai pranešimas, kurį parengė ponas Mulderis, atitinka tas pastabas, kurios mes patikėme savo metų ataskaitoje atitinkamame skyriuje. Ir manau, kad ponas Mulderis pabrėžė teisingus dalykus pranešimo projekte, todėl aš neturiu ypatingų komentarų. Pavyzdžiui, jis pabrėžė tarptautinių organizacijų išlaidų taisyklės, tai yra svarbus dalykas. Taip pat jis kalba apie atskirus dalykus, kuriuos galėčiau paminėti. Taigi, Euro, Europos klaidų lygį. Europe Aid klaidų lygį, kuris yra aukštesnis negu durkis, 3,6 procento atrodo, tai todėl reikia ten dar pasidarbuoti tiek Europe Aid, tiek mūsų darbuotojams. Daugiau e, iš mūsų pusės komentarų nėra. Ačiū Dvarjanas Mulderis. Ačiū pirmininkė. Bent jau tai mane šiek tiek nuramina. Išgirdus šį komentarą iš Europos audito rūmų. Mano pranešime e, turim, kaip ten rašoma, turime spręsti, kad Europos vystimas fondas yra už ES biudžeto ribų, todėl parlamentas negali kontroliuoti jo išlaidų, tačiau už tai, už e, vystimosi fondo biudžeto įgyvendinimą atsakinga komisija, jie atsakinga parlamentui, todėl mes vykdome tą kontrolę post factum. Tačiau apskritai aš pozityviai žvelgiu į gyvendinimo rezultatus, klaidų lygis yra apie 3 procentus. Ar tai yra 3,6 ar 3 procentai, tačiau yra, yra mažesnis e, klaidų lygis negu vidurkis. Ir lyginant su bendroju biudžetu, kasmet mes matome tam tikrą pagerėjimą. Tai yra geras ženklas. Aišku, kai ką Visada galima pagerinti, aš pateikiau ne vieną pastabą, e, jos atitinka audito rūmų ataskaita ir aš pats e, rimtai abejoju biudžeto parama, tačiau tai yra politinis sprendimas ir kai taip yra, mes turime tai kontroliuoti, o tai daryti labai sunku. Jeigu tik į biudžetinę paramą, tai tuomet dažnai tai yra nuolatinis rūpenstis, kaip įgyvendinti kontrolės mechanizmus. Šiuo metu, man atrodo, kad situacija nėra ideali. Komentarai dėl Kongo ir Haičio atitinka tai, ką sakė audito rūmai. Aš jiems prit, jų komentarams pritariu, o dėl bendradarbiavimo su tarptautinėmis organizacijomis, NVO tai pakartosiu, ką susakęs ne vieną kartą kitose pranešimuose. Jeigu mes bendradavome su tarpinėmis organizacijomis, pavyzdžiui, jungtinėmis tautomis, tai man dažnai susidaro įspūdis, kad ES finansuoja 90-95 procentus kai kurių jungtinių tautų projektų išlaidų. Ir kai tikrini vietoje, tai pasirodo, kad 100 procentų tai yra jungtinių valstybių projektas tai netitinka visada tikrovės. Kalbant apie NVO, kas, man kilo klausimas, kas yra tikra NVO? Kas yra nevyriausybinė organizacijas? Jeigu tai yra nevyriausybinė organizacija, tai jį turėtų e, dėti savo indėlį ir ES kita dalis turėtų būti. Tačiau dažnai susidaro įspūdis, kad NVO dalis neegzistuoja arba dažnai tai yra vyriausybė skirta dalis ir tai tada yra pastyčiajimas iš savokos nevyriausybinio organizacijos. Organizacija. Todėl aš norėčiau paprašyti patikslinti komisijos šios apibūdinimus ir paaiškinti, ką reiškia tas NVO finansavimas. Dar vienas dalykas, kuris nusipelno mūsų e, dėmesio, tai yra investicijų priemonė. Tai yra, mano nuomonė, labai uh, naudinga priemonė, ją galima palyginti su to, ką Europos, Europos parlamente siūlome įdėkti visoje Europoje per Europos investicijų banką, Europos investicijų fondą. Tačiau investicijų priemonė turi įvairias finansavimo formas. Todėl tai būtų gerai aiškiau žinoti ateityje, iš kur tie pinigai patenka ten, kaip jie yra iš naujo panaudojami iki šiol pati investicijų priemonė yra viena didelė masė be aiškių srautų, kaip pinigai ateina ir kur jie panaudojami. Tokie būtų mano pirmininkė komentarai apie mano pranešimą. E, Labai ačiū pranešėjau Janai Mulderį. Dabar žodį suteiksiu Europos komisijos atstovui. Noriu pasveikinti E, senior Pluto Demelo e, generalinį e, direktorių. Tad prašom, suteiksiu žodį, kad pakalbėtumėte Europos komisijos vardu. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Man tikrai didelė garbė pirmą kartą dabar einant generalinio direktoriaus pareigas būti čia su jumis. Brangus komiteto nariai, Šiandien mes dabar turim šiaip jau pateikti nuomonę apie pono Mulderio e, pranešimą apie biudžeto lėšų, e, biudžeto įvykdymą 12 metais. Labai ačiū, kad parengėt tokį teisingą ir gerai subalansuotą pranešimą. Čia iš tikrųjų pabrėžiama, ko pasiekta kai, kur, kai kuriuose srityse ir kartu pabrėžiama, kad praėjusiais metais e, paklaidų lygis nukrito nuo 5 iki 4 procentų, šiais metais iki 3 procentų. Bet nepamirškim, kad mes dirbam dažnai sunkiom aplinkybėm ir e, pranešime iš tikrųjų atkreipiamas dėmesys į tas sritis, kur galima tikėtis daugiau klaidų. Tad mes dabar pradėjom darbą, norėdami klaidų klaidų vengti ir tikrai stengsimės e, kuo, kuo geriau dirbti. Taip, e, aš žinau, kad pranešėjas e, Mulderis ir kiti komiteto nariai dar nepatenkinti tuo pasiektų mūsų 3 procentų klaidų skaičiumi. Tačiau aš noriu patikinti, kad mes tikrai ryštingai esam nusiteikę mažinti klaidų skaičių. Tad dabar mes jau pradėjom tyrimą tokių klaidų, kartu atsižvelgdami į auditorumų e, ataskaitas, kuriuos mums pateikė tikrai daug naudingos informacijos ir mes e, tikrai dabar jau nustatėm, tas rytis, kuriuose daroma daugiausia klaidų. Mes jau dabar parengėm veiksmų planą, įgyvendinimo e, priemonę, nuo jau 13 metų rugsėjo mėnesį tą padarim. Ir tikimės, kad tuo plano pagalba mes e, sumažinsim paklaidų skaičių. Na ir dabar e, biudžeto lėšų parama, nuolat tas klausimas iškyla praėjusiais metais mes dabar e, e, tiesiog ėmėmės kitos politikos. Ir dabar ta politika jau veikia daugiau kaip me, metus, mes jau matom pirmosius rezultatus. Labai gerai, kad pranešime atsitikti E, pabrėžiama, kad rizikos valdymo, valdymas sustiprintas ir kartu atskaitomybė, tink, finansavimo tinkamumo kriterijai. Mes dabar parengėm strateginės gairės, padedant komitetui ir kartu mes naudojamės rizikos valdymo priemonėmis, kurios e, orientuojamos į kiekvieną valstybę narę, kurio, kiekvieną šalį, kurios gauna biudžeto lėšas. Tad tikrai man bus malonu pasidalyti pirmos, pirmos to tyrimo rezultatais. Na ir dabar čia vėlgi mūsų manimų e, dabar e, šiaip jau ne visada e, pas, pasiteisina taikyti paramos teikimo sąlygų principą kiekvienai šaliai, neatsižvelgiant į uh, į konkretų atvejį. Tad e, yra kartu ir kitų e, aspektų, ne vien tik tai tam tikrų sąlygų nustatymas. Ir čia šiuo atveju vėlgi reikėtų laikytis to vadinamojo visapimančio požiūrio, vėlgi kalbant apie trečiasią šalis. Pirmininkas, labai ačiū generaliniam direktoriui, dabar suteikiu žodį E, diskusijoms, kad galėtumėt pateikti klausimus. Pirmą žodį suteiksiu Ingel Gressler. Ačiū. Labai malonu Jūs matyti, e, ponė Melo, e, noriu pasveikinti Jūs su Jūsų paskirimu. Dabar aš norėčiau paminėti klausimą, kuris buvo jau paminėtas būtent nevyriausybinės organizacijos tas klausimas mums labai rūpi mūsų frakcijoje. Prieš trejus metus mes jau esam padarę išvadą, kad e, tam, tikras, tam tikras lėšų skaičius e, atvirkštinė tvarka e, išmokamas. Ir Tai taip, ta, tam tikra dalis išmokama e, atbulinė tvarka, o tada klausimas kyla, o kas tada daroma su likusia lėšų dalimi. dalimi. Ir čia e, iškyla klausimas e, būtent nevyriausybinių organizacijų kontrolė. Uh, ir kartu e, rezultatų klausimas, rezultatų, kuriuos, kurie pasiekiami e, paskyrus e, tam tikras lėšas. Nes labai svarbu, kad, sakykime, lėšas valdanti nevyriausybinė organizacija atsižvelgtų į mūsų politiką, ne, ne vien vykdytų savo politiką. Dar vienas dalykas labai sunku kartais gauti norimos informacijos. Antai mes kreipiamės į valdymo komitetą, steering committee, e, būtent apie e, tam tikrą skirtų lėšų padėtį, bet tačiau prašomų dokumentų negavom. Ir būtų labai gerai e, gauti nuola prašomus dokumentus. Dar kitas dalykas mums įdomus kaip mm, nepelno siekiančios organizacijos e, susijusios su vėlgi lėšų e, paskirimu, kaip e, vis dėlto, kaip nustatyti, ar tai iš tikrųjų kalbama apie nepelno siekiančias organizacijas. Ir ir kokiu būdu tada e, dirbama, ar čia kalbama apie kažkokią sutartį, kurie, kuri po to pratesiama, ar, ar dažnai e, šiaip jau kalbama apie tam tikras privačias firmas, nes iš mūsų turimų dokumentų kartais matyti, kad e, už lėšų pas, tiesiog skirstimą atsako privačios firmos, kurios nėra nevyriausybinės organizacijos. Ir būtent privačios e, firmos šiaip jau tiesiog e, pateikia reikiamą dokumentaciją e, lėšoms gauti. Nors prielaida buvo daroma, kad bus kalbama apie nevyriausybinės organizacijas. Tad aš norėčiau, kad jūs atsakytumėte šį klausimą. Pirmininkas, labai ačiū, Inger Gressler. Ar daugiau būtų norinčių kalbėti? Ponas Ber Berman. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėl nevyriausybinių organizacijų. Tai gal būtų galima pasižiūrėti ir į tiesiog uh, pranešimus apie konkursus ir tiesiog e, pasižiūrėti, ar tos vadinamosios nevyriausybinės organizacijos atitinka komisijos nustatytus konkurso e, reikalavimus. E, paprastai iš tų dokumentų matyti labai aiškios sąlygos ir reikėtų tą tikrinti, reikėtų tiesiog kontroliuoti ne tai, kad aš čia norėčiau įtarinėti nevyriausybinės organizacijas, nes paprastai konkurso aprašymai, e, sąlygos yra labai aišk, e, aiškiai e, nustatytos, aiškus tikslai nustatyti. Bet suprantama, nevyriausybinės organizacijos įvairios būna, jos turi įvairiausių tikslų ir joms tenka e, įgyventinti įvairiausius projektus. Turiu klausimą komisijai. Iš įvairiausių e, diskusijų e, man susidaro įspūdis, kad gal reikėtų keistis informacija labiau tarp komisijos ir auditor, Europos audito rūmų tais atvejais, ypač kai audito rūmams sunku būna tiesiog išsiaiškinti tam tikrą padėtį. Taip, mes e, turim tam tikrų e, rodiklių, galimų pamatuoti rodiklių, kuriais galim įvertinti mm, kontrolės rezultatus, e, įgyvendinamos politikos e, veiksmingumą. E, Tačiau, manyčiau, komisija ir audito rūmai galėtų vis dėlto e, pasikeisti, tam, keistis geriau tam tikrą informaciją, nuomonėmis e, dėl tokių politikos ryčių, kurios, kurias sunkiau įvertinti. Nes kartais vėlgi trūksta tiesiog tarpusavio supratimo. Uh, Prieš keletą mėnesių buvo pasikeista nuomonėmis ir auditorumai tiesiog kreipėsi, prašė e, būtent informacijos, tačiau sudaro įspūdis, kad tarsi nieko nuo to, niekas nuo to laiko nepasikeitė. Pirmininkas, labai ačiū. Ar būtų daugiau kitų kolegų norinčių kalbėti? Polas Riubich ir e, ponė Greslė. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Turiu klausimą dėl nevyriausybinių organizacijų. Tai yra, kai vėlgi tokius atvejus, kai tam tikros lėšos pervedamos nevyriausybinėms organizacijoms ir po to tos lėšos tiesiog patenka į, į užjūrio įvairias bendroves. Pane Gresler, noriu atsakyti, kad ne tai, kad e, šiaip jau visos nevyriausybinės organizacijos būtų traktuojamos vienodai, jos yra labai įvairios. E, vienos, būna, e, vienos yra didelės, kitos mažutės, aišku, ir tada taikomas skirtingas požiūris. Bet tikrai būtų labai gerai turėti tam tikrą nevyriausybinės organizacijos apibriežtį. Pirmininkas, ačiū. Tai dabar žodį suteiksiu komisijos generaliniam direktoriui. Gerbiami nariai, nuoširdžiai dėkuoju Jums už klausimus. Pasistengsiu atsakyti, kaip galima išsameu. Pirmiausiai dėl NVO. Komisijoje e, egzistuoja nuomonė, kad NBO veikiančios pirmiausia besivystimo srityje vaidina labai svarbu vaidmenį ir jos prisideda gyvenant e, vystimosi politiką ne tik dalyvaudamos įvairių programų ir projektų valdyme, bet taip pat e, prisideda pilietinės visuomenės nuomonė veiksmais ir tai yra labai naudinga labai dažnai. Mūsų vertinimas darbo kartu su NVO yra tikrai pozityvus. Dėl finansavimo, kai pasirašoma sutartis su NVO, visuomet nustatomas yra procentas pro, kiek, kiek, pavyzdžiui, skiriama bendro finansavimo gyvendant tam tikrą projektą iš ES biudžeto ar e, vystimosi fondo. Šiuo atveju kalbu apie vystimosi fondą. Kai projektas jau e, baigtas įgyvendinti, yra e, parengiamos ataskaitos, mes patikriname, ar bendro finansavimo dalis tikrai atsispindi, ar, ar tikrai nevyriausybinė organizacija savo e, prievalės įvykdė. Kartais atsitinka taip, kad e, bendro finansavimo šaltinis nėra visuomet tas pats, kaip kad buvo pradžioje paskelbta. Ir taip būna dažnai dėl nevyriausybinio organizacijų pobūdžio, dėl skirtingų finansavimo šaltinių gali būti, kad, pavyzdžiui, jos pasakė, jog finansavimo šaltinis pasirašydamos tarti bus vienoks, o paskui pabaigoje, tikrinant, e, ar atliktas finansavimas, pamatome, kad šaltinis yra kitas. Ir tai nekelia klausimų dėl mūsų įnašo. Mums svarbiausia yra mūsų įsipareigoti tie procentai, kurie buvo numatyti skirti, ar e, tai yra tokie ar ne. Tai labai svarbu pilietinės visuomenės organizacijoms, jos gauna finansavimą iš skirtingų šaltinių ir taip gali atsitikti kartais. Mūsų nuomonė tai nekelia problemų dėl teisingumo ES e, bendro finansavimo dalies. Svarbu yra pasiekti rezultatą ir laikytis taisyklių. Dėl ING. Man regis, kad mes jau esame išsamei atsakę jūsų komiteto klausimus ir keletą kartų teikėme paaiškinimus, paskutinį kartą prieš mėnesį. 170 klausimų buvo teikta dėl ING, 70 puslapių mūsų atsakymai sudaro, bet visuomet galime dar kai ką pasakyti. Šiandieną noriu pasakyti, kad ING buvo įkurtas dalyvaujant keleto valstybių narių Ausijos, e, Belgijos, Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, Portugalijos, Niderlandų, Jungtinės karalystės. Ir ING dirba ir dirbo su keliomis kitomis šalimis - Ispanija, Italija, Junktinė karalystė, Švedija ir Kroatija ir taip pat dirba su kitomis trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, Norvegija, E, Šveicarija ir jungtinėmis valstijomis. Ir nemažai vystimo agentūrų valstybėse narėse, kitose šalise bendradarbiauja su šia organizacija. Kiek mes e, žinome, e, rezultatai, pavyzdžiui, perkeliami veiklos į kitus metus, jie nėra perskristomi bet e, perkeliami į kitoms priemonėms skiriami. E, dabar e, matome, kad yra pasiekta labai aukštas meistriškumo lygis ir kai kuriuose sritise ne viskas yra deramai sukontroliuojama ir tą klausimą reikia kelti. Ir esant galimybei, kai Mm, tęsiami kontraktai, skelbiami įprastiniai konkursai. Pegaso, pavyzdžiui, programos atveju dėl Palestinos savivaldos mes nusprendėme su ING nebepratesti kontrakto ir paskelbėme naują konkursą praeitų metų lapkričiai. Tokiu būdu perėjome prie įprastinių E, nuostatų ir principų, bet egzistuoja postkonfliktinėse, konfliktinėse situacijose aplinkybių, kur mes atnaujiname sutartį su savo partneriais dėl jų e, sukauptos labai specifinės patirties. Dėl aiškių indikatorių klausimo, e, tai yra taip pat siemas su politinės veiklos rezultatais, bet reikia kalbėti apie porą aspektų. Vienas yra toks, kai yra apibrėžiamos, rengiamos programos, visi nori būti labai pozityvūs, labai ambicingi, e, galvodami apie rezultatus, kurių siekiama. Politikai visuomet nori būti labai ambicingi. Tačiau dažnai, kai jau projektas įgyvendamas vietoje, tų rezultatų pasiekti nepavyksta. Taigi reikia realistiškiau nusistatyti tikslus, kad juos būtų galima įgyvendinti. Mes esame įdėgę naują požiūrį įvertinti rezultatams. Tai yra rezultatų sistemos požiūris, kuris bus įtrauktas į visas nacionalinės indikatyvinės programas 11, e, po 11 Europos vystimosi fondo. Jūs greitai pamatysite, kad tos programos išdėstys e, rodiklius ir visi galės palyginti rezultatus pasiektus skirtingose šalyse. Mes dabar peržymė viską, esame E, jau nustatę keletą universalių rodiklių, kuriuos galima konkrečiai įvertinti. Mums reikia statistinių nuobenų, kad galėtume įvertinti taip pat atsparumo testai bus. E, bus atliekami ir mes dabar jau tikrai esame beveik tikri, kad galėsime geriau įvertinti rezultatus ir žinosime geriau apie e, padėtį Tai yra ir susijęs su atskaitingumu, nes parlamentas galės ir auditoriai, auditorumai galės įvertinti, kaip, e, atlie, kaip e, gyvenamos programos, nes rodikliai bus tie patys skirtingoms programoms. Mes geriau galėsime e, patikrinti, pakartotinai vertinti rezultatus mūsų finansuojimų programų. Labai ačiū, ačiū. Dabar norėčiau steigti e, žodį ponui Pinkston, kuris atstovauja auditorumams. Ar norėtumėte kai ką? Į kai ką sureaguoti. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad tos, šios diskusijos yra labai svarbios. Porą pastebėjimų. Pirmiausia, kokios yra tendencijos. Per pastaruosius metus pusiau, pusiaukelę pasiekus daugiau lėšų buvo skiriama biudžetams e, paremti jungtinių tautų organizacijoms ir per e, nevyriausinės organizacijas. Tai yra tendencijos, kurios ar kuri e, apsunkina patikrą ir kontrolę. Antras pastebėjimas – Jeigu daugiau lėšų yra panaudojama netiesiogai, kaip kad ką tik tai sakiau, kur kas svarbiau darosi įvertinti rezultatus. Mums reikia rodiklių, reikia, kad būtų galima palyginti rezultatus skirtingose šalyse ir rezultatai turėtų būti įvertinti labai aiškiai mm, įvertinami. Dar vienas dalykas e, - sąlygų nustatymas. Tai yra labai jautrus klausimas. Tačiau jeigu komisija ar valstybės narės, jeigu jos nusprendžia panaudoti Europos Sąjungos lėšas E, nustatydamos sąlygas negalima tikėtis, kad audito rūmai audito metu neatsižvelgs į tas sąlygas. Mes žinome, kad reikia užtikrinti deramą pusiausvyrą. Pusiausvyrą tarp sąlygų ir pragmatikos. Tačiau jeigu Komisijos dokumente e, yra parašyta, dokumentuose yra parašyta, kad nustatytos sąlygos. Tai mes aišku žiūrime į sąlygas ir e, tikriname, e, ar panaudotos lėšos e, įgyvendant e, dokumentuose numatytas sąlygas, sustarimas, sutartys ir taip toliau. E, Mes ir toliau taip dirbsime, nors kartais gal reikėtų, reikės, reikia būti realistais, e, pragmatiškais, jeigu lysime apie labai pažeidžiamas šalis. Mes matome ir aš asmeniškai manau, kad reikia tada žiūrėti ir į sąlygas. Nes negalime e, kalbėti dviejopai komisija, nes negali sakyti parlamente, kad mes norime tokių sąlygų kaip žmogaus teisės, demokratija būtų gerbiamos šalyse, kurioms e, skiriame lėšas, o kitą dieną galime sakyti, kad mes turime būti pragmatiški ir taip toliau ir panašiai. Manau, kad diskusija turi būti labai aiški, atvira Tai yra ne diskusija mums, mes žiūrime į faktus, skaičius, į sąlygas, o komisija, taryba ir parlamentas turi pasakyti, mums tai primtina arba ne. Jeigu parlamentas sako gerai, net jeigu ir kartais e, dėl pragmatinio sprendimo ar kažkokio konkretaus, konkretaus e, dalyko požymio pažeidžiamo šalyje, mes turime žiūrėti kitaip į sąlygas gerai, tegu taip ir būna. Tačiau mes manome, kad diskusijos turi būti bent jau aiškios. Aš norėjau akcentuoti šiuos tris dalykus ir uh, Mūsų nuomonė dokumentas tikrai yra labai įdomus ir diskusija yra labai įdomi. Dėl to jums aš ir dėkuoju nuoširdžiai. Labai ačiū, ponė Pinkstonai. Dabar diskusija apibendrinti suteiksiu žodį Jonui Mulderiui. Ačiū, pirmininkė. Aš beveik pamiršau vieną dalyką, reikėjo pasakyti pradžioje, kad kad aš anksčiau dirbau direktorate, dirba, e, prieš 24 e, metus aš baigiau darbą ir e, visi galvoju, kad būsiu generalinis direktorius, bet e, įvyko kitaip. E, diskusijos dėl e, NVO Tai yra nenaujas dalykas. Nuo 2004 metų audito rūmų paprašyta renkti specialiasis ataskaitas apie e, tarptautinės organizacijas ir nevyriausybinės organizacijas. Aš mačiau ataskaitą apie tarptautinės organizacijas, ji buvo labai gera, o dėl nevyriausybinės organizacijų ataskaita e, buvo nuvilinti ir man nebuvo aišku, e, <laughs> kas yra NVO, koks yra tai apibrėžimas. Jeigu nevyriausybinė organizacija tokia pripažįstama valstybėje narėje, tai yra nevyriausybinė organizacija ir mes bendradarbiavame su ja. Taip tarsi sakoma, atrodo viskas gerai, bet aš nežinau, kokios yra valstybių narių sąlygos. Reikalavimai, e, jie gali būti labai skirtingi. Aš e, kai sustinku su NVO atstovais, nebejoju, kad kai kurios iš jų vaidina labai svarbu vaidmenį, bet nereiškia, kad bet kokia nevyriausybinė organizacija. Taigi e, yra klausimas pasitikėk ir tikrink, o dėl patikrinimo ir kyla man klausimų kartais, aš kalbu su nevyriausybinė organizacija, gaunu labai entuziastinga paaiškinio, dažnai apie žmogus teisės, o paskui išklausiu, kaip jūs kas finansuoja ir gaunu atsakymą, mūsų e, finansuoja Europos e, Sąjunga. O ar kas nors e, kitas nefinansuoja jūsų? Ne, niekas daugiau nieko, ne, nefinansuoja mūsų iš Europos Sąjungos. Ir man atrodo, kad E, tai yra grupė žmonių, kuri e, susibūrė, norėdami pagerinti patį pasaulyje ir e, savo lėšas naudoja ir komisija padeda jiems. Ir jeigu jie gauna 100 procentų, tai reikia galbūt tada jiems ieškoti ir rangovo. E, Uh, aš sutinku su kolega Teisberman. Aš buvau anksčiau pranešėjęs dėl biudžeto ir mačiau, kad 1,3 uh, milijardo buvo skiriama NVO, uh, dalis lėšų buvo skirta padėti ypatingoms situacijoms, juose dirbančioms organizacijoms, bet ne visuomet galima viską įvertinti, tačiau man nepatinka tai, kad nevyriausybinės organizacijos kartais save vadina tokiomis, bet šimta procentų gauna e, šimta procentų finansavimą iš e, vyriausybių, pavyzdžiui, kurių organizacijų yra Egipte, e, susijusių su OPEC ir panašiai. 2000 14 metais e, mes matome, e, lyginant su 14 metais, kad biudžetas lėšos skirtos nevyriausybėms organizacijoms beveik padidėjo dvigubai, 1,4 milijardo dabar yra. Tikrai nepaprastai išaugo finansavimas ir manau, kad audito rūmai turėtų dar pasižiūrėti į šią sritį. Tai būtų tarsi papildoma priežastis. O dėl kitų dalykų neturiu jokių kitų pastabų. Norėjau tik tai pasakyti, kad reikia iš esmės pasižiūrėti, kaip e, funkcionuoja investicijų priemonė ES, pirmiausia Afrikoje, nes 2 milijardai yra tikrai didžiulė suma. Ir aš nemanau, ar, kad viskas vyksta labai gerai. Ačiū, pirmininkė. Yeah, thank you, Mr. Ačiū, ponia pranešėjau. Dar kartą labai trumpai ponas Bervanas. Pirmininkė, šiek tiek e, keista, kad mielas kolega Mulderis nėra patenkintas tuo, kad 100 procentų valstybinio finansavimo yra skiriama NVO. Nežinau, e, Janai, ar norėtum, kad jie taptų vyriausybės darbuotojais? Mes norime, kad vyriausybės būtų mažos. Na ir antra, dauguma politikų būtų patenkinti, jeigu jie patys, jų pačių klaidų lygis būtų 3 procentai. Ar ne? Nežinau, kaip galima mano klaidų lygį apskaičiuoti. Inge Gresle. Dėl struktūrinių fondų. Jeigu reglamentų būtų mažiau, tai tą klaidų lygmenį būtų galima sumažinti ir mažiau 2 procentų. Na, dar kartą galiu pasakyti, generalinis direktorius per klausimą sakė, kad, kad e, jis daugiau pagalvos apie tos mažus projektus, siekiant, kad ES pinigai būtų naudojami kaip galima veiksmingiau. Noriu pasakyti, kad pono Van Rompojaus nauji, e, naujas pastatas, nauji rūmai kainuos 300 milijonų eurų. Vienas pastatas. Ir jeigu mes pagalvotume, kad viena šalis duoda 700 milijonų vienai šaliai, tai turbūt galima nemažai uždirbti už tuos pinigus. Ir klausimas yra, kokie konkretus EDF tikslai yra. Reikia sutikti, kad pinigai yra skirti nevyriausybinėms organizacijoms, bet turi jie patekti tinkamams nevyriausybinėms organizacijams. Pirmininkas, kągi, mes patekome į gana sudėtingą sritį čia praeitėje su komisijos nariu Piebalksu, jeigu gerai pamenu, gana uh, detaliai nagrinėjome šią klausimą ir po to norėjome, kad NVO atvejais probleminėse srityse pinigai nepakliūtų į netinkamas rankas. Buvo, pažiūrėjau, pranešama apie Pakistaną, audito rūmose buvo minima didžiulė suma Egipte. Nežinau, ar reikia dar kartą kartoti, kad ateitie reikia kuo geriau užtikrinti, kad ES mokesčių mokėtojų pinigai nepakliūtų į e, teroristinės organizacijos joms finansuoti. Krizinėse šalyse Janas Mulderis taip pat minėjo e, avarinės e, stichinių nelaimių situacijas, kuomet reikia, kad pinigai greitai būtų panaudojami. Man atrodo, kad dėl to visi sutinka, jeigu kyla stichinė nelaimė, tsunamis, žemės drebėjimas, uraganas, reikia, kad pinigai būtų panaudojami pagalbai greitai. Nes reikia užtikrinti, kad pagalba būtų suteikta kaip galima greičiau, tačiau jeigu e, pagalba tiekiama šaliai ilgiau, reikia pasirūpinti ir pasiždomėti, kur pinigai patenka. Ponas Bermanas minėjo apie auditorumo ataskaitą apie pinigus skirtus gazas, gazos ruožui. Tai iš tikrųjų buvo politinis klausimas svarbus. Galbūt generalinis direktorius galėtų atsakyti į klausimus, kurie buvo iškelti paskutinėme klausimų raunde. Ačiū pirmininkė. Keliami klausimai, žinoma, yra sudėtingi, kuomet turime svarbę politinę dimensiją ir kur sprendimus reikia priimti nuolat dėl to, ar reikia prisimti tam tikrą riziką, būtent finansinio valdymo aspektu ir padėti žmonėms, kurie pakliūna į sudėtingą situaciją, kas paprastai yra daroma, ar elgtis saugiai ir nieko nedaryti. Komisija ir, man atrodo, taip pat ir parlamentas pasisako už tai, kad būtų galima taikyti intervencijas tokiuose situacijose, prisimant riziką, pavyzdžiui, konfliktinėse, postkonfliktinėse šalise, stikinių nelaimių atvejais e, ar po jų, kuomet e, dažnai labai sunku laikytis e, visų taisyklių taikyti visas kontrolės priemonės, kurias numato mūsų teisės aktai. Todėl kartais aš kaip leidimų suteikinis pareigūnas dažnai turiu tą problemą. Tai yra, na, reikia priimti sprendimą, žinant, kad kartais kad kyla nemenka rizika. Turiu pasakyti, kad mano nuomonė svarbiau, kad ES padėtų žmonėms sudėtingose situacijose, o ne sėdėti atsilošus, kas e, ir ramiai laikytis taisyklių. Aišku, kad tai yra komisijos politinio likmens nuomonė. Yra tam tikra pusiausvyrą, kurios mes siekime nuolat tarp to, kad būtų galima imtis veiksmų sveikingose situacijose ir su, suprantant e, poreikį kontroliuoti mūsų na, daromas išlaidas. Mes dažnai tokiose situacijose panaudojame partnerius, kurie turi e, gebėjimų būti vietoje, dirbti vietoje. Labai dažnai mes negalime patys tiesiogiai imtis veiksmų konkrečioje situacijoje ir Žinoma, tuomet rizika yra didesnė. Yra šalių, pavyzdžiui, galime turėti situacijų, kuomet mes tikrai negalime patys ten nuvykti ir, ir imtis veiksmų, o vienintelis būdas, kaip mes galėtume prisidėti prie pagalbos žmonėms, pavyzdžiui, tiekti maistą ar medicinos paslaugas yra pasinaudoti tarptautinėmis organizacijomis, NVO, tokiais partneriais. Mes tai ir darome. Ir su tomis organizacijomis mes visą laiką tikriname, kur pinigai panaudoti, e, siekiant įrodyti, kad pinigai panaudoti tam tikslui, kuriam mums Europos mokesčių mokėtojai davė tuos pinigus. Tačiau aš e, sutinku, kad tokios situacijos yra rizikingesnės negu kad e, užsiimant pagalbos teikimu labai e, ramiai ir atsipalaidavus. Tačiau tai yra mūsų darbo dalis. Jūs minėjote Palestinos atvejai. Na, mes įdėgėme mechanizmus susiekiant užtikrinti, kad žinotume, kur pinigai nueina. Ir aišku, kartais kyla problemų. Pavyzdžiui, kas įvyko gazoje. Mes e, paramos teikimo sąlygos pasikeitė, mes turėjome adaptuotis ir tai užtrunka tam tikro laiko. Tačiau ši rizika yra susijusi su mūsų veikla ir aš tikiuosi, kad šis komitetas pripažins, kad E, tie veiksmai, kuriuos finansuoja ES, kai kuriomis e, aplinkybėmis yra sunkiau kontroliuojami ir tikrinami. Ir e, nepaisant to, aš manau, kad rezultatas yra išskirtinis, turint galvoje, kad tokiamis sąlygomis klaidų ligmuo yra 3 procentai. Tai turėtų būti uh, pakankamai patenkinantis atsakymas jums dėl to, kaip mes griežtai kontroliuojame viešas, viešų lėšų išlaidas. Ja, vielen Dank. Ačiū. Inga Gresla. Dar kartą noriu pakalbėti. Mes šiandien esame beširdžiai parlamentarai, kita vertus jūs geraširdžiai e, vyrukai, kurie stengiasi padaryti kaip galima geriau. Klausimas dėl vistamosios pagalbos ir užsienio pagalbos gali būti traktuojamas skirtingai. Ir e, žvelgiant iš dešimtmečių perspektyvos, man atrodo, kad jokių pagerėjimų nesimato. Todėl aš sakyčiau, kad dėl teisėtumo ir, ir teisingumo, tai žvelgti, kaip reikia tikrinti, kaip lėšos leidžiamas subsidijuojant biudžetus. Mes negalime to padaryti ir jūs tą negalime. Ir apie tai mes kalbėjome su pono Pinkstonu. Gali susidaryti įspūdis, kad kad kai kurie žmonės tiesiog e, skundžiasi, mes to nedarome, mes norime, kad rezultatai užsienio pagalbos būtų e, geresni. Ir teikiant paramą biudžetams, nepaisant e, pažadų teiktų metų metus, nieko neduoda. Todėl norėčiau kitais metais iš jūsų išgirsti, kaip jūs paaiškinsite e, e, nesėkmės. Man susidaro įspūdis, mes tiesiog priekabavėme, tačiau taip iš tikrųjų nėra. Ačiū, sako pirmininkas, ar dar kas nors nori kalbėti. Gerai, tada baigiame diskusiją šio klausimu. Nemanau, kad mus turi graužti sąžinė, jeigu mes klausime, kur panaudoti ES vystimosi lėšos. Tos lėšos turi būti apskaitytos ir turi būti naudomas veiksmingai, kad mokesčių mokėtojų pinigai pakliūtų tiems, kurie jų reikia. Ir jeigu mes ką nors kritikuojame, tai mes kritikuojame švaistimą ir tuos, kurie tos pinigus švaisto. Taip pakengdami tiems, kuriems e, tos pagalbos reikia. Ir man atrodo, apie moralę čia kalbėti ir nereikia. Mes, e, aišku, atrodo, kad konfliktuojame su komisija, tačiau mes norime, kad pinigai patektų tiems žmonėms, kuriems jų reikia. Taigi baigiame diskusiją šio klausimus. Terminas pakeitimams yra vasario 26 diena. Taigi, baigiame diskusiją šio klausimu. Dėkojame generaliniam direktoriui ir kitiems e, dalyviams. Ir toliau biudžeto vykdymo patvirtinimas kitos institucijos. Tamas Deutsch ir Boguslav Sonik. Turim du pranešėjus Molter ir Inger Gressler e, kalbės už antrąjį. Ja, also dann... Äh, Toma Deutsch ir Sonik. Taip, tai dabar pirmiausia Tomas, Tamas Deutsch kalbės. Brangus kolegos. Aš norėčiau pakalbėti apie būtent pranešimą apie Europos išorės veiksmų tarnybą e, dabar dėl finansinės kontrolės. Tai statėm klaidų. Tik tai e, atkreipiam dėmesį į tam tikrus valdymo dalykus pateikėm konkrečių pastabų. Dabar aš pirmiausia norėčiau pradėti nuo štai ko. Mūsų komitetas pateikė maždaug 47-57 klausimus toms įvairioms organizacijoms, 300 e, 338 klausimus raštu išsiuntinėjom ir tos mūsų audituotos, tai yra patikrintos institucijos e, pateikė atsakymus. E, ir tą progą aš norėčiau padėkoti visoms trims institucijoms už atsakymus, nes suprantam, kad klausimai buvo pateikti tiesiog paskutinę akimirką, nebuvo daug laiko į juos atsakyti. Na ir dabar, ką rodo ataskaitos, e, jas mes gavom prieš dvi savaitės, finansinės ataskait, e, ataskaitos, kuriuose atsispindi esminė svarbiausia informacija apie, apie būtent šių institucijų darbą ir konkrečias sumas. Na ir dabar konkrečiai aptarsiu kiekvienos institucijos padėtį. Pradėsiu pirmiausia nuo Teisingumo teismo. Tai 2012 metais Europos Teisingumo teismas e, 343 milijonus turėjo įsipareigojimų ir E, įvykdymo lygis 98,5 procentai. Tai yra tikrai e, dėl to, kad e, Teisingumo teismas prieš kurį laiką atliko vietos, tai yra savo vidaus reformą ir ji jau davė pirmųjų rezultatų. Vienas tų rezultatų yra tas, kad sprendimai Teisingumo teisme, administraciniai sprendimai buvo priimami greičiau. Ir turint galvoje tai, kad nagrinėjamų bylų skaičius apskritai teisingumo teisme e, išlieka labai didelis. Ir pirmiausia, teisingumo teismui reikėjo, reikėjo spręsti tai šitą, šitą didelį, didelį nagrinėjamų bylų e, e, klausimą. E, šiaip jau nagrinėjimas paprastai e, būdavo gana ilgas ir dabar e, E, tikimasi, jau galima daryti preliminarią išvadą, kad 2013 metais neišnagrinėtų bylų skaičius sumažės, sumažėjo palyginti su 12 metų padėtimi. Nes e, vėlgi kartu 12 metais e, palyginti su 11 metais padidėjo tebenagrinėjimų bylų skaičius. Greta to mes e, atkreipiam, atkreipiam dėmesį į tai, kad e, reikėtų paskirti naujų teisėjų ir tokiu būdu tikrai būtų galima greičiau nagrinėti bylas. Be to svarbu paminėti ir tai, kad, e, kad maždaug pusė 2000 darbuotojų vos pusė jų yra vertėjai raštu ir arba vertėjai žodžiu. nes e, iš tikrųjų reikia užtikrinti daugia kalbystę ir praktiškai turiu galvoje e, žodinį bylų nagrinėjimą. Ir kaip tik todėl darom išvadą, kad tam e, ir būtent teisingumo teisme reikalingas toks nemažas vertėjų žodžių ir vertėjų raštų skaičius. Bet tai suponuoja nemažas uh, lėšas, nemažas išlaidas ir atkreipiam dėmesį į tai, kad tas išlaidas reikėtų mažinti. Toliau, aš atsakiau kartu ir e, už pranešimą e, susijusi su auditorumais. Auditorumai tikrina e, ES institucijų e, finansinės apskaitas. Paprastai e, šiaip jau auditoriai parengia E, nuomonės ir dabar matyti, kad 2012 metais e, audito rūmų atlikta, atliktos patikros e, teigiamos. Dabar įsipareigojimų dydis 130 137 milijonai ir įgyvendinimas 96 procentai. Toliau dėl tikslinių, tai yra tam tikrų e, tikslinių e, ataskaitų, tai jų e, pateikimo skaičius, tai yra jų parengimo ir pateikimo laikotarpis sumažėjo, kol kas dar nepasiekta užsibriešto tikslo 18 mėnesių. Dar pasakytina tai, kad audito rūmai, turiu galvoje šiaip jau e, apskritai finansavimą, veiklos finansavimą. Tai mm, tiesiog pavyzdinis toks finansavimas. Ir čia e, atkreipiam dėmesį vėlgi į vertimo raštu išlaidas, įvertindami tai, kiek kainuoja išverstas e, puslapis. Ta, ta mes, į tą mes esam atkreipę dėmesį nes paprastai yra e, e, tam tikrais atvejais vertimo raštu išlaidų ne visada pavyksta sumažinti, bet kita vertus vėl nuo pasirinktos metodologijos priklauso nuo to, kaip, kaip įvertini, kiek e, kokie, tai yra vertimo raštu puslapio kaina, kiek ji yra tikslinga. vidutinis, vidutinis, vidutinė kaina yra 246 maždaug eurai už puslapį, bet tai vėlgi toks yra vidurkis ir tas, ta suma, aišku, priklauso nuo pasirinktos e, metodologijos ir mes e, rekomenduojam e, pasinaudoti vėlgi tą pačią metodologiją, kuria buvo remtasi, nes tai yra, tai yra vienintelis būdas, kuriuo galima palyginti vertimo raštu išlaidas. Ir kartu tada lengviau būtų galima įvertinti, ar, ar nebuvo e, netikslingų išlaidų. Be to, rekomenduojam siekti geresnio dėrėjimo tarp parlamento politinių prioritetų ir kartu tarp tų prioritetų, kurie e, numatyti išdėstyti audito rūmų metinėje darbo programoje. 2012 metais audito rūmai 16 bylų perdavė Olafui, e, kai, kai, kur buvo įtarimas, jog vyko sukčiavimas dabar 12 tų bylų atvejų vyksta toliau e, dėrybos, tarpininkavimas ir vėlgi čia mes įvertinom ir e, vėlgi kreipėmės į Olafą, kad šis pateiktų konkrečius e, šitų gautų bylų, gautų bylų tolimesnio nagrinėjimo rezultatus ir be to mums rūpėjo žinoti, kokiais atvejais e, Olafas e, ėmėsi tarpininkavimo procedūros ir kokiu rezultatu tai davė. Toliau, paskutinė, trečioji institucija išorės veiksmų tarnyba. Iš tikrųjų, tai yra pakankamai stambi E, institucija ar tarnyba, joje dirba maždaug 7 tūkstančiai darbuotojų. Aš dabar nesileisiu į detalės e, to, kaip, kaip, kaip reikėtų apskaičiuoti realiai dirbančių tarnyboje žmonių skaičių. O apskritai, ką galiu pasakyti? kad šios tarnybos biudžetas yra virš, maždaug virš 700 milijonų eurų biudžeto lėšų e, įgyvendinimo lygis yra 99 e, e, su kažkiek procentų, procentas. Tad vėlgi kalbam apie ekonominį biudžeto lėšų įvykdymą kartais tam tikros e, išmokos socialiniams reikmėms e, buvo išmokėtos ne, netikslingai. Panašų klausimą mes jau pateikėm praėjusiais metais. Tačiau dabar šioje tarnyboje, tiksliau mes rekomenduojam tarnybai parengti sistemą, kuria būtų užtikrinta, kad e, socialinės išmokos, sakykime, šeimos išmokos, e, išmokos e, už mokslą vaikams, kad nebūtų sumokėtos du kartus tos pačios. Tačiau darom išvadą, tai yra, kad kol kas tas mechanizmas, ta sistema dar iki galo neįgyvendinta. Toliau dėl atsakymų raštu Ir Ir iš vykusių diskusijų matyti, kad e, išlaidos tenkančios darbuotojams šioje tarnyboje yra neproporcingai didelės. Ne tai, kad čia būtų padaryta klaidų, tačiau 2012 metus vertinant galima daryti išvadą, kad e, kad e, vis dėlto nepateisinamos kai kurios e, išmokos. Tik tai, nes, nesileisiu į detalės, tačiau e, noriu tik tai atkreipdėmėsi į tai, kad 5, 5, 514 asmenų vienaip ar kitaip susijusių su personalo skyriumi ir jų vien atlyginimai per metus sudaro maždaug 5 milijonus eurų. Greta jų yra tarnautojai, kuriems be atlyginimų išmok, e, e, kartu išmokomos ir kitos išmokos. Be to, dar padarėm išvadą, kad e, 3160 asmenų dirba mm, išorės veiksmų tarnybai, jie dirba vietoje, vietose konkrečiose šalyse ir jų vėlgi atlyginimai, mėnesio atlyginimai daug, viršė 3000 eurų. Aš čia tikrai nenoriu dabar kalbėti su ironijos gaidelė, tačiau ką būtų galima pasakyti apie asmenį gyvenantį Ugandoje ir Bolivijoje, kuris, kuriam išmokama 3400 eurų e, metinė, tai yra e, mėnesio alga. Nes nepamirškim, kad kai kuriuose to, tokių šalių aukščiausio rango tarnautojai tiek neuždirba. Tačiau mes vėlgi kalbam apie O čia mes kalbam šiuo atveju tik tai apie tam tikrą vidurkį. Tad man atrodo, kad galbūt šią apskritai e, šios tarnybos darbą būtų galima organizuoti pigiau. Kyla ir daugiau klausimų susijusių su audito rūmais ir ypač su Europos išorės veiksmų tarnyba. Turiu galvoje pastarosios veiklos geografinė, geografinė e, pusiausvyrą. 13 valstybių narių, kurių dabar atstovų, e, kurių atstovai dabar dirba dirba išorės veiksnių tarnyboje, e, tiesiog neproporcingai mažas skaičius atstovų dirba šioje tarnyboje ir ypač vadovaujančiuose pozicijose. Toliau nemažai klausimų kyla ir išorės veiksmų tarnybos dėl e, šios tarnybos būstų politikos. Mes šiaip jau negavom visų atsakymų į klausimus, kuriuos pateikėm, arba e, atsakymai buvo neišsamus. Ir toliau mes kalbame su e, šios tarnybos atstovais, e, Tiesiog e, norėtume gauti atsakymus į likusius klausimus. Tad, ponė pirmininkė, brangus kolegos, naudodamasis progą noriu pasakyti, kad nepaisant vis dėlto mūsų nustatytų trūkumų ir problemų, mes vis dėlto rekomenduojam e, patvirtinti biudžeto įvykdymą, nes, e, kad, nes e, nes tai, ką mes nustatėm, tai šiaip jau nėra tiesiogiai susiję su, su teisėtų biudžeto lėšų, teisėta biudžeto e, lėšų įvykdymo padėtimi. Šios institucijos veikia iš tikrųjų teisingai ir tikrai didesnių, stambesnių klaidų nenustatyta. Ta proga norėčiau padėkoti šioms trims institucijoms ir, jų, ir kartu sekretoriatui, jų sekretoriatams. Noriu padėkoti kolegoms, kurie tikrai pateikė man informacijos, kurie, kurie prisidėjo prie šio darbo. Na, o dabar iki vasario 25-osios e, e, galima pateikti pakeitimo pasiūlymus ir toliau čia komitete e, balsuosim, greičiausia balsuosim dėl pranešimų vasario, tiksliau kovo 18, o po to tas, tie klausimai bus pateikti plenariniai sesijai. Labai ačiū pranešėjai. girdėjau, kad pono Soniko nebus. Taip, pono Soniko nebus, tačiau aš išdėstysiu, išdėstysiu jo pranešimo esmę. Ponas Sonikas dėkoja institucijoms už bendradarbiavimą ir už visos būtinos e, informacijos pateikimą, už sustikimus su parlamento nariais ir atsakymus į jų klausimus. Didelių problemų šiemet nebuvo, institucijų išlaidos nebuvo susijusios su esminėmis klaidomis, o biudžeto įgyvenimo dydis pagerėjo palyginti su ankstesniais metais. Pone Soniskas džiaugiasi puikiu bendradarbiavimu tarp regionų komiteto ir šio komiteto ir pabrėžia, kad tai lemia geresnį veiksmingumą dėl ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto. E, jie yra linkę bendradarbiauti po parengus pranešimo projektą, jie patikė daugiau informacijos, patikslinant ir atnaujinant informaciją daugiausia dėl kelionių išmokų, kurių nebuvo pateikta anksčiau dėl tarybos e, sprendimo atidėliojimo. Dėl tarybos dėja to paties negalima pasakyti bendradarbiavimas su taryba nėra tokia sklandi, kaip norėtųsi. Visų pirma, taryba ir toliau atsisako atsakyti į parlamento klausimus ir kviečiama neatvyksta į kontro, biudžeto kontrolės komitetą. Tai rodo, kad taryba negerbė biudžeto, parlamento biudžeto kontrolės funkcijos. Tai jau pranešėjas pateikė klausimus, kurie buvo skirti tarybai, perdavė jos komisijai. O komisija atsakė, atsiusdama laišką datuotą sausio 23 dieną. Pranešime minima konkrečiai ši procedūra ir pabrėžiama, kad komisijos atsakymas, kur atsisakoma tarybos vardu atsakyti į tuos klausimus, kad nebūtų kišamasi į institucijų vidaus reikalus. Tačiau komisija taip pat pabrėžia, kad visos institucijos privalo bendradarbiauti su parlamentu, kai kalbama apie biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Graikijos atstovybės pagalbos dėka taryba siūlo sukurti darbo grupę, kurioje būtų galima galbūt dėrėtis dėl bendradarbiavimo tarp dviejų institucijų. Tačiau tokia situacija, kuomet nepateikiama reikalaujama informacija, mes negalime padaryti sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Todėl pranešėjas siūlo atidėti šio sprendimo prieimimą tarybos biudžeto atžvilgiu. Tuo pat metu reikia numatyti planą, kaip šią problemą spręsti. Ir todėl pranešės e, siūlo parengti savo iniciatyvos pranešimą, taip pat surenkti klausimus ar seminarą, kad būtų galima išanalizuoti teisinę šios situacijos pusę, kad būtų galima parengti, pasirinkti galimybę perduoti šį klausimą teismui ar patikslinti sutarties numatytas sąlygas. Ponas Sonikas e, Dėkoju Jums už Jūsų komentarus ir pažymė, kad terminas pakeitimams yra vasaro 25 diena. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Ar komiteto nariai turi pranešėjai kokių klausimų? Ponas Gairis. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pakalbėti apie tarybos e, biudžeto vykdymo patvirtinimą. Nes šis klausimas yra gana svarbus. Aš sutinku su ta procedūra, kurią pasiūlė pranešėjas, dėl to, kad e, sprendimas būtų atidėtas, tačiau aš norėčiau patarti elgtis šiek tiek kitaip. Manau, kad mes turime teisinę galimybę šios, šio komiteto iniciatyvos dėka ir tai, ką mes esame anksčiau šiame komitete naudoja. Man atrodo, apie tai turėtų pakalvoti tiek frakcijos, tiek visas komitetas, kad būtų kalbama ne tik apie atidėjimą šio sprendimo ir bet pagalvoti, ar nėra parlamente kartais e, daugumos parlamente, kad būtų galima pasiekti džentelmenų susitarimą. Kalbant apie dokumentus, kuriuos esu matęs per pastaruosius penkerius metus, Ir dokumentuose parašyta aiškiai, kas būtų tas džentelmenų sustarimas. Tai tas džentelmenų sustarimas nekeičia biudžeto balanso. Ar nenorėtume mes tai pasirkti kaip Europos parlamentas? Man atrodo, kad tai turėtų nuspręsti politinės frakcijos, nes čia mes turime politinį nesutarimą. Ar iš tikrųjų kipsime atlapus tarybai ir sakysime, e, e, nurodinėsime kaip piliečių atstovai tarybai, ką jie turi daryti. Man atrodo, turime aiškiai suvokti, kokios e, tokių veiksmų pasiekmes bus. Antra galimybė, galbūt netokia politiškai komplikuota. Tai yra, galėtume kreiptis į Teisingumo teismą. Galbūt yra priežastis tai daryti, nes sprendžiant iš turimų faktų, visi ekspertai, su kuriais esame kalbėjęsi ir kurių klausėme, ar mes galime tai daryti, nes tai patrodytų yra Europos parlamento teisė. tai būtų nedalinis sprendimas, tai būtų viso parlamento priimtas sprendimas. E, man atrodo, kad taip turėtume pasielgti visi kartu. Žinoma, mes turime gerbti kitų institucijų teisės, tačiau reikėtų suburti visų frakcijų atstovus komitete ir išsiaiškinti, ar yra tokiam veiksmui pritarimas e, frakcijose. Tuomet situacija mūsų teisės tarnybai būtų lengvesnė parengti tą teisinį veiksmų aspektą. Tačiau čia pačiame komitete, nemanau, galima, ar galima ką nors daugiau padaryti. Manau, kad turime aptarti tai savo frakcijose, ar žengti tokius žingsnius ar ne. Ačiū, toliau pane Greslė. Džentelmenų sustarimas, kaip jūs sakote. Na. Vienas dalykas yra tai, ką ta susitarė ministrai, kitas dalykas yra biudžeto įvykdymo patvirtimas. Ponas Sonikas E, mums sako, ar mūsų veiksmai nevestų prie sutarties keitimo. Šį reikalą reikia išsiaiškinti tinkamu tekstu. E, pareng, e, visi komitetai turi atitinkamai apsvarstyti, pavyzdžiui, AFKO komitetas, galbūt turime renkti pranešimą savo iniciatyvą, turime užtikrinti, kad viskas būtų daroma pagal taisyklės. Nes ši istorija jau tęsiasi seniai ir mes negalime apie tai tiesiog pamiršti, negalime tiesiog pasikalbėti su taryba, rasti sprendimą. E, kalbant apie darybas, kur vieni kitiems daroma nuolaidas, Tai nemanau, kad tai yra sprendimas. Kalbėjausi su Graikijos atstovais ir sakiau, kad būtų puiku, jeigu galėtume išpręsti tą problemą, tačiau iš tarybos pusės nėra jokių signalų apie tokio sprendimo galimybę. Aišku, mes galime kalbėtis, galime dėrėtis, galime tai daryti, tačiau tai vyksta jau dešimt metų ir pažangos nėra, nes esminis klausimas yra ar vyriausybės gali kontroliuoti parlamentą ar ne. Ir man atrodo, kad aiškus klausimas yra ne. Tačiau vyriausybės mano visiškai kitaip. Savo šalise jie, aišku, to neginčytų, tačiau čia parlamentas turėtų pasakyti, kad tai yra nepriimtina, kad vyriausybės mus kontroliuotų. Ir be jokios abejonės, jokios pažangos šioje srityje kol kas nėra. Kiekviena pirmininkaujantį valstybę vis, kiekvieną kartą vis susidurs su šią problemą. Aš siūlyčiau pažvelgti į tai išorės pasaulio akimis. Įsivaizduokime, yra parlamentas, bet parlamentą nori kontroliuoti vyriausybė. Tai yra neprimtina. Ačiū, ponia Gresna. Toliau panas Mulderis. Situacija su taryba kartojasi kasmet. Jie kartoja tos pačius argumentus. Ir prieš e, einant į teismą galime pabandyti dar vienas dalyką, tai yra užbaigti tą džentelmenų sustarimą, nes pagal sutartį parlamentas turi galingesnę poziciją negu e, taryba, taigi parlamentas gali nus apsispręsti, koks mūsų interesas išlaikyti tą džentelmenų sustarimą. Aš manau pateikti e, pakeitimą, kad visą tai baigtųsi ir pamatysime, e, kuo tai baigsis, ar taryba tam pritars ar ne. Ačiū kolegos. galbūt protingesnis e, pirmininkas būtų pasirinkęs e, būtent šią salę, nes atrodo, kai kalbame apie biudžeto įvykdymo patvirtinimą su taryba, tai viską mes vaikštame ratais. Reikia pagalvoti, ką daryti. Pranešėjas pateikė idėją parengti pranešimą savo iniciatyvą, galbūt tai yra praktiškas sprendimas. E, galbūt galėtume parengti pranešimą, tačiau, kaip sakė kolegos, turime atidžiai pagalvoti apie tai, ko mes norime iš tikrųjų. Todėl reikia kelti klausimą, ar mes pasitrauksime iš dabartinės situacijos, atsitrauksime atgal ir pagalvosite apie teisinės klausimo sprendimo galimybės, e, pasišnekėtume su teisės tarnyba. Todėl aš siūlyčiau, kad jeigu parlamentas kreiptųsi į teisingumo teismą, tai mūsų pranešimas galėtų mus, e, mums leisti e, paėti šiek tiek toliau. Galbūt galėtume pakviesti visus 24 finansų ministrus e, į šį komitetą ir šiek tiek tą klausimą pakilėti į aukštesnį lygį. Iki šiol man susidarė įspūdis, kad Europos parlamente susidomėjimas šiuo klausimu nėra toks aštrus kaip čia. Čia mums tai yra bazinis demokratinės kontrolės klausimas. Todėl turėtume šiek tiek pagalvoti prieš imdamės rengtis, rengti pranešimą savo iniciatyvą, nes e, gali būti, kad tiesiog vėl kreipsimės į tarybą, prašydami prisimti savo atsakomybę ir vėl. Ponas Gairis. Na, aš tiesiog pasiūliau tokią idėją. Aišku, kad galima būtų tai suformuoluoti kitaip, galbūt galima galvoti apie pranešimą savo iniciatyvą, tačiau turime būti labai atsargus, nes po to, ką mes išgirdome, tai gali būti tam tikra šalutinė žala politinė prasme. Turime galvoti apie tai, kokio mes norime rezultato ir ko nori skirtingos frakcijos. Nes ten ir daugumos yra kitokios ir reikia galvoti apie tai, kokia nuomonė galų gale bus patvirtinta. Galbūt pats parlamentas negalės priimti sprendimo, todėl aš nepasisakau apie tą pranešimą, už tą pranešimą savo iniciatyvą, turime išbandyti kitus kelius visų pirma. Yra įvairių galimybių, kurias reikia paanalizuoti. Ir turbūt politinėse diskusijose tai mums nebus naudinga, jeigu nebus, bus nesutarimų tarp politinių frakcijų. Šis komitetas yra ekspertinis komitetas. Mes galime čia diskutuoti strateginę prasme, tačiau plenarinėje sesijoje gali įvykti įvairiai. Todėl aš siūlau pagalvoti ir apie kitus kelius, kad pasiektume mums rūpimą tikslą. Turime aiškiai suvokti, kokie gali būti šio klausimo skalavimo padariniai nežinau, pakvietus čia 28 finansų ministrus, mes sužinotume 28 atsakymus ne. Turbūt nieko gero iš to neišeitų. Kitas žingsnis turėtų būti pademonstruoti, kad mes norime problemą išspręsti ir kad būsime griežti Na, būtų įdomu, sako pirmininkas, jeigu politinės frakcijos atkreiptų dėmesį į šį klausimą. Ir kad jų kandidatai per rinkimus suprastų problemą ir pradėtų diskusijas su vyriausybių vadovais. Jeigu tai taptų nacionaliniu klausimu, tai galbūt rastume ir sprendimą. Mes tiesiog esame vienas iš didelių komitetų Europos parlamente, nors ir svarbus komitetas, tačiau mes ne viską sprendžiame, o jeigu ką nors ir nusprendžiame, tai nebūtinai pakliūna į politinę darbo atvarkę. Aš nesakau, kad tai yra smulkmena, bet iš esmės svarbu žinoti, ar taikoma tinkama kontrolė ar ne, ir reikėtų susilaukti ir paramos iš kai kurių valstybių narių. Jeigu apie tai nekalbame, nekalbame valstybių narių parlamentuose, tai Juk mes dažnai kalbame, kad trūksta kontrolės ES lygmenių. Tačiau jeigu tai būtų kalbama apie tokius skundus savo pačių vyriausybių atžvilgių, tai požiūris būtų kitoks. Nacionaliniai parlamentai taip pat turi kontroliuoti savo vyriausybės per, per tarybą. Ir susidaro įspūdis, kad taryba nenori, kad kitas e, teisės aktų leidėjas parlamentas tikrintų jų išlaidas ir biudžetą. Mes turime tai daryti, tai yra tiesiog paprastas reikalavimas, kad mes kaip žmonių rinkti atstovai negalime to atsisakyti. Klausimas yra tai, ar mes esame pasirengę šį klausimą kelti į aukštesnį lygį parlamente. Jeigu pagalvosime apie opoziciją iš kitų institucijos pusė, institucijų pusės ir apie šio klausimo atrodymą žvelgiant iš išorės, tai reikėtų tada galvoti apie tai, kaip šį klausimą įtraukti į valstybių vadovų darbo atvarkę taip pat į frakcijų vadovų darbo tvarkę, kad jie keltų tai aukštesnių lygių, nes kitaip, atrodo, mes šio klausimo neišspręsime. Toks būtų mano situacijos vertinimas. Jeigu mes nuspręstume renkti pranešimą savo iniciatyvą, ir tuomet aš kaip pirmininkas turėčiau dalyvauti darybose, tačiau reikia galvoti, ar tai bus įmanoma, nes tam reikės didelės šio parlamento daugumos. Ir šis darbas, ko gero, teks busimam komiteto pirmininkui, kas jis bebūtų. Noriu informuoti Jūs, kad būtinai perduosiu pranešėjai ponui Sonikui e, Jūsų pasisakymų mintis. Labai ačiū. Daugiau niekas nenori pasisakyti. Man atrodo, kad nėra ir komisijos atstovų, kurie norėtų pasisakyti šiuo klausimu. Tai tuo metu ir baigsime šiandienos posėdį, jeigu teisingai suprantu, viską apsvarstėme. E, viešoji posėdžio dalis baigta, toliau koordinatorių posėdis, kuris yra uždaras.